Bom dia, vamos iniciar os nossos trabalhos. Labas rytas, teskime darbą. Iš pradžių svarstysime ES ir Kinijos santykius dėl nebalansuotos prekybos. 9.30 baigsim svarstyti šį klausimą ir pradėsime elektroninį balsavimą. Todėl norėčiau paprašyti turėti balsavimo korteles, jei jų prireiks. Taigi toks būtų pirmasis darbo tvarkės punktas, dešimtas punktas, pranešėjas Dirkas Terks, Aldi frakcijos atstovas. Ir pradžioje norėčiau iš karto stikti jam žodį. Wel, mevrouw de voorzitter. Uh, een opinie voor de commissie Buitenlandse Handel. Dėkoju, pirmininkė. Eh, Užsienio prekybos komiteto eh, pranešimas. Mūsų santykiai su Kinėje yra labai svarbus, todėl reikėtų žiūrėti šį klausimą rimtai. Aš apsiribojau klausimais, kurie patenka į mūsų komiteto kompetenciją. Pirmiausia, tai socialiniai aspektai, kurie susiję su šiais svarbiais priekybos klausimais. Nuomonės e, projekto pavadinime yra klaustukas, tai yra ar yra pusiausvyra ar ne. Na ir mes manome, kad pirkyba yra nesubalansuota, kad yra tam, tikra, e, tam tikras nesubalansuotumas, bet argumentai pateikiami ganėtinai lėkšti, pateikiamos tam tikros klišė ir teigiama, kad Dėl prekybos su Kinija sumažėjo um, ES e, darbo vietų skaičius, tačiau tyrimai rodo, kad įmonės, kurios sėkmingai dirba Kinijoje, priešingai ES sukūrė daugiau darbo vietų, taigi į tai reikėtų atsižvelgti reikėtų žvelgti plačiau, negu kad yra, e, negu kad teigia iš ankstinės nuomonės. Žinoma, Kinija yra vienas svarbiausių prekybos partnerių visame pasaulyje. Kinijoje. Kinija atvėrė savo ekonomiką ir tapo e, pasaulinė prekybos erdvė ir todėl prisėmė tam tikrų įsipareigojimų, todėl požiūris į Kiniją pasikeitė. Manau, kad kelti reikalavimus būtų neteisinga formuluoti, tačiau mes galime diskutuoti su Kinė apie socialinius aspektus. Tai aš įrašiau taip pat ir savo nuomonėje, kad mums reikia žvelgti ne tik į Kiniją, kalbant apie socialinius aspektus, reikia žvelgti į visą Aziją, tai rytų Azijos valstybės, pietričių Azijos valstybės. E, Kinijos visuomenė, Kinijos ekonomika plėtojasi ir Kinijos įmonės išsikelia į kitas Azijos valstybės ir čia reikėtų paraginti komisiją žvelgti į bendrą vaizdą, taigi reikėtų žvelgti ne tik į Kiniją, bet matyti bendrą vaizdą svarstant e, socialinius aspektus. Žinoma, e, Kinijoje standartai yra visai kiti nei ES ir Kinijos e, normos standartai labai skiriasi. Todėl negalime pamiršti, kad pastaraisiais 10-15 metų e, Kinijoje įvyko daugybė pokyčių. Buvo priimtas darbo kodeksas, kurį parengė e, Europos teisininkai ir e, kinų specialistai iš tiesų su dideliu susidomėjimu seka mūsų praktika. Na, jei Kinija siekia tapti tarptautinės bendruomenės, prekybos bendruomenės nariai, jie turi laikytis tarptautinių taisyklių ir būtent į tai aš nurodžiau savo nuomonę, turi būti laisvos profsąjungos, Ir ne tik turi būti priimti tam tikri teisės aktai, bet taip pat turi būti kontroliuojama, kaip jų laikomasi, kadangi tarp įstatymų ir jų laikymus yra didelis skirtumas. Taip pat svarbu, e, kad e, Kinė šiuo metu kūrė socialinės apsaugos e, sistemą ir tai padėtų pašalinti nesubalansuotumą Kinijos rinkoje. E, Kinijos piliečiai išleidžia daug mažiau, jie daug daugiau taupo, taupo um, savo pensijoms ir kuo um, blogiau yra organizuota socialinės apsaugos sistema, tuo mažiau e, pinigų yra išleidžiama, tuo daugiau e, taupoma. Ir tuo didesnis yra atsiranda disbalansas. Ir matome, kad e, e, Kinija stengiasi priboti ekonomikos augimą, sumažinti nuo 11 procentų iki 7. Ir taip pat vidaus rinkos e, augimą siekiama padinti iki 7 procentų, taigi stengiamasi susitelkti vidaus rinką. Taigi, pirmininkė, aš stengiausi, kad nuomonė būti trumpa, tačiau kartu e, stengiausi atsižvelgti į e, svarbiausius punktus ir manau, kad taip mes prisidėsime prie diskusijos, prie svarstymo e, užsienio priekybos komitete. Taigi, kaip minėjau, mūsų prekybos santykiai su Kinija yra labai svarbus mums, todėl požiūris turi būti labai rimtas. Ačiū. Muito obrigada pela sua. Dėkoju už šį indėlį. Manau, kad jūs palėtėte svarbes temas, kurios susiję su šią nuomonę. Manau, kad ši nuomonė svarbi ir kitiems komitetams, ne tik užsienio prekybos komitetui. Na, turiu norinčių kalbėti sąrašą ir ponia Bum suteiksiu žodį. Mulțumesc, doamnă președintă. Bună dimineața tuturor colegelor și colegilor. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas rytas visiems. Aš esu šešėlinė pranešėja Rengiant šią nuomonę, norėčiau padėkoti ponui pranešėjui už nuomonės pristatymą ir pateiktas pasiūlytas idėjas. Aš taipogi norėčiau pabrėžti keletą dalykų susijusių su tam tikromis išsakytomis mintimis. Kinija yra viena svarbiausių pasaulinių veikėjų Na ir vyksta dėrybos dėl bendradarbiavimo ir partnerystės susitarimo, kuriame yra ir svarbus priekybinis elementas. Tarp, tos dėrybos vyksta tarp ES ir Kinijos. Atsižvelgiant į tai, ką pasakė ponas Sterksas dėl socialinio dialogo skatinimo, aš manau, kad ES pripa, labai daug gautų naudos, jeigu tas socialinis elementas būtų tinkamai atspindėtas susitarime ir mes tas tendencijas tikrai skatiname, kad vyktų diskusijos e, šiuo klausimu ir mes savo komitete turėtumėme užmėgsti socialinius ryšius su svarbiu pasauliniu veikėju Kinija. ES savo santykiuose su Kinija turi propaguoti bendradarbiavimą užimtumo srityje. Taip pat svarbu, kad skatintume įmonių socialinę atsakomybę, atsižvelgiant į investicijas, ES įmonių investicijas Kinijoje. Aš manau, kad tos europinės įmonės suvaidina labai svarbu vaidmenį, kadangi užtikrina kur kas aukštesnius standartus užimtumos rytyje. Ir mes turėtumėme akcentuoti šį klausimą, tai kad įmonės turi prisimti socialinę atsakomybę. Darbo socialinės apsaugos politika irgi turi būti akcentuojama. 2006 metais Jungtinių tautų ekonomikos socialinių reikalų komitetas akcentavo, jog reikalinga užtikrinti padorės darbo sąlygas Kinijoje. Na, o Europos Sąjunga pasitelkdama vystomo bendradarbiavimo politikos priemonės turėtų daugiau dėmesio skirti tam tikroms rytims, pavyzdžiui, skurdo mažinimas, visuomenės veikata, geresnės gyvenimo sąlygos, vaikų gyvenimo sąlygos, užimtumas, taip pat darbuotojų sauga, sveikata, geresnės darbo sąlygos. Taip pat svarbu, kad toliau būtų plėtojamas bendradarbiavimas susijęs su atvykusiais darbuotojais, imigrantais, svarbu, kad būtų pasirūpinama jų teisėmis, taip pat užimtumo politikoje reikės išvelgti moterų teisės. Ir aišku, daug dėmesio turime skirti geros praktikos, gerų pavyzdžių skatinimui užimtumo srityje, nepamirštant ir žalių darbo vietų kūrimo. Kadangi tai irgi yra svarbi tema, kuri yra aptariama ES ir taip pat visame pasaulyje Taigi tiek būtų šiam kartui. Ačiū. Obrigada, o senhor Elman. Dėkoju, panas Helman. Pone pirmininkė, su dideliu susidomėjimu klausausi diskusijų ir man įdomu, kiek kolegų kada nors lankėsi Azijos gamyklos, gamykloje ir vietose, kur žmonės e, apsistoja ir gyvena. Iš tiesų pamatytumėme, kaip tai skiriasi su, su tuo, ką mes kalbame. Pritariu kolegai Sterksui, dėkoju jam už e, puikiai atliktą darbą, tačiau aš abejoju, ar jo darbas turės kokio tai poveikio realiame pasaulyje. Mes kalbame apie ES ir Kinijos priekybą ir turime nepamiršti, kad Kinija labai smarkiai prisidėjo prie to, kad infliacija Europoje sumažėtų, kad e, būtų teikiamos pigios prekės ir gal tai panašu, kad ta era jau eina į pabaigą, nes Kinijos darbuotojai nusprendė, kad jie nori geresnių atlyginimų, geresnių sąlygų, sėkmės jiems, remiame juos tuose siekiuose. Tačiau kolegoms norėčiau priminti, kad tai yra geležinis ekonominės pramonės plėtros dėsnis darbo standartai, darbo sąlygos ir taip pat aplinkosauginiai standartai auga tuo met, kai ekonomika pasiekia tam tikrą klėstėjimo lygį. Peržengia tą lygį. Mes matome, kad Kinijoje trūksta darbo jėgos, kad daromas spaudimas dėl didesnių atlyginimų, įmonės moka didesnius atlyginimus, viskas yra puiku ir kolegos komitete tikrai tam pritars. Tačiau tuos dalykus skatina socialiniai pokyčiai, pramoniniai, ekonominiai pokyčiai valstybėje. Ir atvirai kalbant, mes čia, sėdėdami šioje salėje ir postringaudami apie tai, kas vyksta, kažin ar tai turės įtakos realiems e, įvykiams Kinijoje. Tikrai žinome, kad Kinijoje žmogaus teisės yra smarkiai pažeidinėjimos, žmonės yra trečią valandą ryto areštuojami ir nuvežami į kalėjimus, kur yra kankinami. Kinija labai nenori aptarti tų, tų klausimų ir nepasiduoda vakarų spaudimui šioje srityje. Ir aš manau, kad tai būtų, turėtų būti pagrindinis mūsų dėmesio reikalaujantis dalykas. Ir komitetas reikalauja, kad e, lyčių lygybė būtų užtikrinama užimtumo politikoje Kinėje. Aš manau, kad mes laiką švaistome apie tai kalbėdami, nes tai yra nuomonė dėl pranešimo, kuris dar nėra parengtas. Taigi tikrai nuostabu, kad Starksas parengė praneš, nuomonę pranešimui, kurio, kurio dar nėra. Uh, Bet aš manau, kad mes susitelkę esame perdėm į save ir postingaujame apie tai, kad e, pasitelkdami savo socialinę e, sąžinę, kad reikia sukurti geresnės sąlygas, tačiau, kažin, ar Kinija bent jau šiek tiek dėmesio skirs tam mūsų dokumentui ir mano frakcija, kažin, ar galės pritarti šiai nuomonė. Dėkui. Eh, muito obrigada, nosso colega Tomas Mena. Dėkuoju. Ir dabar sutikiu žodį kitam kolegui, panui Manui. Na, jei nieko neveiktume, taip pat būtų neteisinga. E, Kinija seka mūsų pareiškimus ir kai mes e, pateikėme protestus dėl rinkimų Tibete, dėl, e, kad buvo pavokti rinkimų biuleteniai Nepale, e, tibetiečiai negalėjo balsuoti, taigi į mūsų protestą buvo e, sureaguota. Tačiau e, norėčiau padėkoti ponui Sterkui už nuomonės projektą, jisai teisingai atsižvelgia į raidos dimensijas. Aš pats dalyvavau šiame procese, kai buvo skatinama Kinija tapti pasaulio priekybos organizacijos nare. Ir mes sakėme, jeigu jūs norite tapti nariu, turite laikytis tarptautinių taisyklių, bet manau, kad spaudimą reikia išlaikyti, negalima leisti elgtis taip, kaip jie nori, jeigu mes. Manau, kad mūsų spaudimas yra teisinga taktika Ir iš tiesų Kinijos piliečiai šio to pasiekė, e, padidėjo darbo užmokestis, na ir pasikeitė šiek tiek e, situacija, pasiekta tam tikros pažangos. Manau, kad mes ir toliau turime kelti reikalavimus, nors ir suprantame, kad jie nebus greitai įgyvendinti. Pavyzdžiui, tekstilės sektorius, skirtingi Kinijos regionai jau yra pasirašę susitarimus su e, e, Europos įmonėmis. Ir <clears throat> kai tie pasiraš... susitarimai pasirašyti, jų taip pat laikomasi. Na ir žinoma, čia indėlis nedidelis, bet e, tai leidžia tikėtis daugiau iš Indijos gindėme dažnai užklausimus, kaip atrodo socialinis modelis, kokią atsakomybę prisėma įmonė. Na ir jeigu Indija ketina įgyventi tokį modelį, jį gali gyvendinti ir Kinija. Manau, kad reikia siekti daugiau bendrumo, paaiškinti, ką reiškia gerbti vaikų teises. Iš esmės e, ir Kinijos piliečiai šiandieną gyvena e, kompiuterizavimo eroje, globalizavimo eroje ir mes patys turime kovoti už savo teises, jų ne, niekas negali mums iškovoti e, iš išorės. Taigi mes galime juos skatinti, kad jie kovotų už savo teises, kad jie susipažintų mūsų su socialiniais modeliais, pažiūrėti, ką galima perimti iš jų socialinių modelių. Ir manau, kad toks turėtų būti mūsų indėlis. Ir <clears throat> todėl ši nuomonė yra tikrai gerai. Dėkoju. Dėkoju. Gerbiami kolegos, norėčiau prašyti, kad laikytumėtės e, kalbėjimo laiko, kadangi kalbėtojų sąrašas dar yra tikrai ilgas. Turime pradėti laiku balsuoti. Dabar žodis ponui Falkui. Fali. Já bych chtěl připomenout, že Čína má před námi. Norėčiau išsakyti štai ką. Kinija maždaug 2000 metų pirmauja, lyginant su mus. Mes vis dar laipėme medžiais, kai Kinija turėjo organizuotą šalį ir valstybę. Kai Kinijos prezidentas atvyksta į Prancūziją ir užsako 200 e, EBAS tipo lėktuvų, viskas pasidaro gerai. Aš manau, kad turime nebetaikyti to dviveidiško požiūrio. Aš žinau, kad yra pažeidžiamos piliečių teisės Kinijoje, žmonėms neleidžiama burtis į profsąjungas, bet Kinijos viduriniajam sluoksniui plėtojantis, e, tas sluoksnis įgys tokių pačių teisų kaip ir vidurinysis sluoksnis Korejoje, o kaip žinia, Koreja kartą valdė diktatūra. Taip, mes turime raginti pokyčius Kinijoje, tačiau e, Europos oro uostuose yra daugybė Kinijoje pagamintų prekių. Dėkoju dabar, ponė Maisner. Dėkoju, pirmininkė. Na, aš pasistengsiu trumpai. Taip pat pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Sterksui. Jam tikrai pavyko trumpoje nuomonėje paliesti daugybę klausimų. Ir svarbu, kad atkreipiamas dėmesys ne tik į Kiniją, bet ir į kitas Azijos valstybės. Taip pat norėčiau pritarti ponui Tomui, tai iš tikrųjų tik tai e, lašas jūroje. Tačiau negalima sakyti, kad mes tik kalbame, tačiau niekas nevyksta. E, na, mes iš tiesų kovojame e, e, su, didži, su didžiulė problema, tačiau e, mes pateikėme tam, tikras, tam tikrus pasiūlymus ir manau, kad taip keičiasi taip pat ir Kinijos gyvenimas. Žinoma, kad situacija Kinijoje nėra optimali, reikia dar daug ką keisti, bet mūsų indėlis turi būti čia. Então, uh, última inscrição. Dėkoju. Pane Kristensens. Selvfølgelig er. Dėkoju, pirmininkė. Uh, Žinoma, kad Kinėje yra ES partneris, tačiau mes turime Kinėje ir toliau kelti reikalavimus, kadangi čia yra daugybė žmogaus teisų pažydimo atvejų. 2009 metais e, lankiausi Angoloje ir čia mes stebėjome, kaip buvo statomas didžiulis futbolo e, stadionas Afrikos čempionatas, čempionatui. Ir šis stadionas buvo statomas už sostinės e, dėl to, kad e, nu, buvo stengiamas išvengti transporto grūščių ir šiame stadione statybose dirbo tik kiniečiai. Ir visoje statybvietėje nebuvo nei vieno e, darbuotojo iš Afrikos, taigi dirbo vienkiniečiai ir buvo naudojamos vienkiniečių statybinės medžiagos. Tačiau negalime e, tam pritarti. E, Tokios statybvietės turėtų dirbti ir taip pat ir vietiniai gyventojai, taip pat dėl pasirinkimo uh, E, kiniečiams buvo teiktas pasirinkimas arba jie dirba Afrikoje statybvietėje arba eina į kalėjimą. Ir čia tiesiog yra vienas iš žmogaus teisų pažeidimo atvejų. Dėkoju. Ar norėtų pranešėjas sureaguoti? Dėkoju. kolega Helma yra teisus. Žinoma, socialinių normų prieimimas priklausos nuo gerovės. Kuo turtingesnė visuomenė, tuo labiau sociali, plėtojami socialiniai standartai. Ir tai ypač aiškiai matyti Kinijoje. Žinoma, Kinijoje yra daug problemų, jei taikysime mūsų požiūrį. Tačiau Kinijos piliečių akimis tai yra žingsnis pirmin ir tai iš tiesų yra pažanga e, palyginus su praeitimi. Dėl kolegos Helma pasisakymo negaliu sutikti su tuo, kad mes tiesiog mindžikuojame vietoje. Nėra taip, kad Kinija visiškai nesiklauso Europos balso. Mes turime suvokti, kad Kinijoje dėl socialinių problemų vyksta aktyvios diskusijos, ypač aukščiausių e, lygių. Žinoma, ten nėra atviros demokratijos ir apie šias diskusijas nepateikiama daug informacijos, tačiau tokios diskusijos vyksta ir tai mm, parodė taip pat mūsų sustikimai su e, Kinijos delegacijomis. E, mūsų kolega ilgą laiką dirbo su e, saugumu e, anglės kasybo, e, kasyklose. Na ir žinoma, nepavyko pasiekti visko iš karto, tačiau buvo pasistumėta pirmin. Kinija supranta, kad jų politinės ir ekonominės sistemos stabilumas taip pat priklauso nuo visuomenės gerovės ir ar piliečiai yra patenkinti gyvenimu. Na, pritariu poniai Maisner ir man, kad diskusija turi būti plėtojama toliau ir žinoma, mes negalime pasirinkti arogantiško tono ir sakyti, kad Kinė privalo mūsų klausyti, tačiau mes turime priimti aiškę poziciją, pavyzdžiui, profsąjungų E, klausimų. Mes nesame žmogaus teisų komitetas, mes esame socialinių reikalų komitetas ir todėl profsąjungų laisvė mums yra svarbus klausimas. Ir Kinija, e, kaip tarptautinis veikėjas, turi laikytis šių tarptautinių susitarimų. Na ir dabar turėsime balsuoti. Eh, muito obrigada. Eh, Dėkoju. Dėkoju, kad jūsų pozicija dėl šios temos yra labai subalansuota. Būtų puiku, jei atsižvelgtumėte į tai, kad pakeitimai turėtų būti pateikti iki gegužės antros dienos 12 valandos. ir 24-25 gegužės bus svarstomi šie pakeitimai. Dabar baigiame diskusijas ir pereikime prie balsavimo. Pirmasis pranešimas, dėl kurio balsuosime, tai socialinės politikos išoriniai e, aspektai. Ir tikiuosi, kad jūs turite balsavimo E, korteles ir esate pasirengę Na, manau, kad nenaudosime elektroninių prietaisų, bet jei naudosime, taigi turėtusite turėti korteles. Taigi 67 pakeitimas Gabrielės Zimmerman. Kas esate už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. E, ketvirta dalis, 69 pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 70 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 71 e, nebalsuosime. Taigi vis dėlto balsuosime. Kas yra už 71 pakeitimą prieš? Susilaikę? Atmesta. <clears throat> Ketvirtas paragrafas 97, kas už prieš susilaikę priimta. 73 <clears throat> pakeitimas, šešta dalis už prieš, susilaikę, atmesta. 74 ir 75 pakeitimai identiški, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Inta 2, šešta dalis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Šešta dalis, 76 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Septinta dalis, 77 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę. Na, reikėtų patikrinti, kadangi man kilo bejonių. Taigi pradėsime balsavimą. A dois membros. Du nariai neturi savo balsavimo kortelių, taigi mes skaičiuosime. 20 prieš, 22 už, 2 susilaikė, taigi priimta. Dabar 78 pakeitimas. Nebalsuosime. Teskime toliau. 79 pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 80 pakeitimas už. E, ne, nebalsuosime. Inta 3, 8 dalis. Kas už? Prieš? Susilaikę? Priimta. Aštuoniasdešimt pirmas buvo atsimtas, bet 82 ir 83 dėl šių pakeitimų balsuosime, balsuosime kartu, nes jie identiški. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 84 pakeitimas buvo atsimtas, 85 pakeitimas. Nebalsuosime. Ne, vis dėlto balsuosime. Taigi 81, 82 buvo priimti. Taigi, dėl 85 pakeitimo balsuosime. Kas už? Prieš? Susilaikę? Manau, kad reikėtų patikrinti elektroniniu būdu. Pradėkime balsavimą. 85 pakeitimas. Priimtas. 32 už. 86, 87 ir 88 atitinka 85. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 89 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Bye. Eh, no parágrafo 10, emenda 90. 90 pakeitimas, paragrafas 10, kas už, prieš, susilaikė. Priimta. Inta 6 Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Imta septyni už. Prieš. Susilaikę. Priimta. Imta aštuoni už. Prieš. Susilaikę. Priimta. kompromisas B. Kas už? prieš sulaikę priimta. Taigi 22, 23, 24 nebalsuosime, tęsime 106 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. Kompromisas C, 12 punktas, kas už, prieš susilaikė priimta. Taigi Teskime kompromisu D, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Taigi, toliau teskime dėl 99 pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 98 pakeitimas, 100 ir 101 pakeitimas yra identiški, kas už, prieš, susilaikė susilaikę, priimta. 102 nebalsuosime, balsuosime už 103 pakeitimą. Į, į dvi dalis jis išskirtas, kas už pirmą dalį prieš susilaikė e, atmesta. Antra dalis, kas už prieš susilaikė priimta. Toliau teskime dėl 13c punkto 105 pakeitimas, taip pat išskirtas taip pat 104 pakeitimas, kurį pateikė pranešėjas ir pirvonšperės pakeitimas 105. Sekretariatas E, kaip tik man sako, kad nereikia balsuoti, nes jau buvo priimtas, taigi balsuosime už 107, kas už, prieš, susilaikė. Priimta. 108 nebalsuosime, 109 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 110 pakeitimas Taigi 110 kas už prieš susilaikę atmesta. Ar norėtumėte patikrinti elektroniniu būdu? Taip, taigi patikrinkime, nors man viskas ir buvo aišku. Taigi balsuojame už 110 elektroniniu būdu. Taigi 11 už, 33 prieš, 94. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 111 pakeitimas dėl 15 paragrafo, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 112 pakeitimas, Dėl 15 paragrafo, kas už prieš susilaikę priimta. Bent jau man taip atrodo. Norėtumėt patikrinti? Taigi dėl 112 balsuojame elektroniniu būdu. Sim, mas pediram. Oui. I don't know. E, e, verificação eletrônica da 112. Taigi šim, dėl 112 pakeitimo balsuojame elektroniniu būdu. Trišim aštuoni už, septyni prieš, vieną susilaikę. Taigi, kaip jau ir sakiau, priimta. 114 dėl 115 ir 116, kas už prieš susilaikę atmestą. Dabar dėl F kompromiso. Kas už prieš susilaikę priimta. Taigi kitus praleidžiame ir dabar balsuokime dėl 119. Kas už, prieš, susilaikę. Nesu įsitikinusi, patikrinkime elektroniniu būdu. Prašau. Pasavimas pradedamas dėl 119. 26 balsavo už. Primta. Dabar periname prie kito pakeitimo. 17 paragrafas, trečiasis vystimosi komiteto pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę priimta. Vystomo bendradarbiavimo devintasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę priimta. E kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. Dabar periname prie kito pakeitimo. Inta pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 18 punktas, 123 už, prieš, susilaikę, priimta. Norite patikrinti? Puiku, tikriname. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 123 pakeitimo, 18 punkto pakeitimas, prašau. Dvidešimt du už, dvidešimt keturi prieš. Atmesta. Šimtas dvidešimt ketvirtasis. Už prieš, susilaikę, priimta. Dabar yra trys pakeitimai, kurie tarpusavyje yra panašus, dėl jų balsuojame kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Pirmojo punkto A dalis, 68. Kas už? Čia yra dvi dalys to pakeitimo. Taigi pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Na, norite patikrinti. Puiku. Tikriname balsavimo rezultatus dėl 68 pakeitimo pirmosios dalies. Septyniolika prieš, 29 už. Priimta. Antroji dalis. Kas už? Kelkite aukščiau rankas, kad man lengviau būtų skaičiuoti. Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Na, galime patikrinti. Tikriname, prašau. Balsuome elektroniniu būdu dėl 68 pakeitimo antrosios dalies. Dvidešimt keturi prieš, dvidešimt trys už. Atmesta nes yra vienas kolega, kuris neatsinešęs kortelės ir mes jo balsą įskaičiuojame. Dėl to visada matote vieno balsų mažiau, negu kad iš tikrųjų. Ai, jų kortelę jūs turite. Vienas kolega net neturėjo kortelės, dėl to vieną balsą mes visada paskaičiuojame papildomai. Atmesta. Periname prie 18 H punkto. Inta dešimtasis, kas už? Kas prieš? Susilaikę, priimta. 24 punkto A dalis 151 kas už, kas prieš. Susilaikę, priimta. 72 pakeitimas ketvirtam punktui kas už, kas prieš Tikrinsime. 72 pakeitimas. Tikriname balsavimo rezultatus. Prašau balsuoti. Dvidešimt keturi už, dvidešimt trys prieš. Devyniasdešimt pirmasis Dešimtajam punktui kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 22 punkto A dalis, 141 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 18 punkto G dalis, int 9 už, prieš, susilaikė, priimta. 18 punktas, 129 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Norite patikrinti? Tikriname elektroniniu būdu. 129 pakeitimas. Prašau balsuoti. Čia yra 18 punkto pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Buvo ir taip aišku. 35 prieš 9. 15 punktas, 113 pakeitimas. Už, prieš, susilaikę, priimta. Inta ketvirtasis. 18 punktas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 18 punkto, inte 5 pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimta. Periname prie 18 punkto, 130 pakeitimo už, prieš, susilaikę, atmesta. Norite patikrinti, prašau. 130 pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigiamas. Septyniolika už, 27 prieš. Atmesta. 18.128 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 131. 19 punktas už prieš susilaikę atmesta. 132. 20 punktas už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 133. 20 punktas už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 134. 21 punkto pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimta. 135 pakeitimas, 21 punkto pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta. 22 punktas, 136 pakeitimas yra atsimtas. Pername prie 137, 338, 139 ir 140, kurie yra identiški. Balsuojame dėl jų. Atskirai balsuosime dėl 140. Už prieš susilaikę priimta. Ir atskirai dabar dėl 140. Už prieš susilaikę priimta. 22 punktas, DV14 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 142 už, prieš, susilaikę, atmesta. 23 punktas, 143 už. Tai yra žodinis pakeitimas, kurį siūlo paneberės. Išbraukti žodį tuos žodžius, kurie yra kursyvų pažymėti už, prieš, susilaikę, priimta. 23 punktas, 144 pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmesta. 146 atkrenta. Dėl jo balsuoti. Reikia dėl jo balsuoti. 146 už, prieš. Tikriname elektroniniu būdu. 146 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. 27 už, 18 prieš. 147 už. Prieš. Susilaikę priimta. 145 už. Prieš. Susilaikę priimta. 23 punktas, 9.12. Už, prieš, susilaikę, priimta. 24 punktas, 149, 150 identiški pakeitimai. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 148 atkrenta. Perinime prie 24 punkto 152 pakeitimo už prieš susilaikę atmestą. Dabar periname prie 24 punktas 153 už prieš susilaikė priimta pagal mane. Man taip atrodo. 24 punktas 154 pakeitimas už prieš atmesta. 155 pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Pirmasis pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Antrasis pakeitimas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. Trečiasis. Už? Prieš? Susilaikė? Priimta. Ketvirtasis. Už? Prieš? Susilaikę. Priimta. Penktasis. Už. Prieš. Susilaikę. Priimta. Du kiti pakeitimai yra atsimti. Periname iškart prie aštuntojo. Pranešėjo pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimta. Periname prie devintojo, už, prieš, susilaikę primta. Dešimtasis už, prieš, susilaikę, tikrinsime. Prašau. Ar buvo aišku? Panašu, kad aišku, taigi primta. Vienuoliktasis. Už, prieš, susilaikė, priimta. Dvyliktasis už, prieš, susilaikė, priimta. Tryliktasis ir keturioliktasis atsimti, perėmė prie penkioliktojo už, prieš, susilaikė, priimta. Šešioliktasis už, prieš, susilaikė, priimta. Primta. 17. Už. Prieš. Susilaikę. <coughs> Atmesta. Norite tikrinti, prašau. Pradedame balsuoti dėl 17 pakeitimo elektroniniu būdu. 17 už, 28 prieš atmesta. Dabar perėmėme prie A kompromisinio pakeitimo. Už. Dar dėl 18, tiesa, nebalsavime. Atsiprašau, 18 pakeitimas. Už. Prieš. Sus, susilaikę priimta. Dabar periname A, prie A kompromiso. Už, prieš, susilaikę priimta. Du kiti pakeitimai atkrenta. 21. Už, prieš, susilaikę, atmesta. 22. Už, prieš, susilaikę, priimta. 23 už, prieš, susilaikę, priimta. 24 už, prieš, susilaikę, atmesta. 25 už, prieš, susilaikę, priimta. 26 ir 27 yra identiški. Atkrenta 30 už prieš susilaikę priimta. Dabar periname prie 28 ar 29, kurie atkrenta, nereikia 31. Už prieš susilaikę Atmesta. 32. Už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 33. Trisdešimt trečiasis, trisdešimt šeštasis, trisdešimt ketvirtasis, trisdešimt penktasis, trisdešimt septintasis ir trisdešimt aštuntasis. kiti atkrenta. Tik balsuom tik 37-ojo. Visi kiti atkrenta. 37-asis. Kas už? Trisdešimt septintas pakeitimas, kas už. Kas prieš? Susilaikė? Atmesta. Trisdešimt devintasis. Dvi dalys, pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Antra dalis atmetama. Dabar Jotkos atojimojo dalis. 40, 41, 42 yra identiški, kas už. Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Keturiasdešimt trečiasis. Už. Prieš. Susilaikė atmesta. Keturiasdešimt ketvirtasis. Jis yra atsimtas. Jis patenka į kompromisinį pakeitimą ir dėl to yra atsimtas. Puiku. Periname prie G kompromiso. Už. Prieš. Susilaikę. Priimta. Kiti atkrenta automatiškai. Periname prie 48 už. Prieš. Susilaikę. Geriau patikrinti kad neliktų abejonių. Taigi, ką konstatuojamoji dalis, 48 pakeitimas, prašau, balsuojame. Balsavimas baigiamas. Priimta. 26 už, 19 prieš, nieks nesusilaikė. 49. Už. Prieš. Susilaikę. Man atrodo, kad priimta. Bet gal geriau patikrinti. Balsuojame. 49 pakeitimas. Balsavimas baigiamas. 28 prieš, 17 prieš, atme, 17 už atmesta. 50. Penkiasdešimt pirmasis. Atsimtas. Penkiasdešimt antrasis. Irgi. Penkiasdešimt pirmasis yra atsimtas, dabar penkiasdešimt antrasis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Penkiasdešimt trečiasis už prieš, susilaikę, atmesta. 54 už, prieš. Susilaikę, atmesta. 55 už, prieš. Susilaikę, atmesta Priimta. Priimta. Aš šiek tiek subejojau dėl to ir reikėjo patikrinti. M konstituojama dalis 56 pakeitimas už prieš susilaikę atmesta. 57 už prieš susilaikė, atmesta. O kasutojimo dalis 58 už, prieš, susilaikė, priimta. 59 atkrenta automatiškai, nes 58 buvo priimtas. 60 už, prieš, susilaikė, priimta. 61. Už, prieš, susilaikę, priimta. 62. Už, prieš, susilaikę, priimta. 63. Už, prieš, susilaikę, priimta. 64. Už, prieš, susilaikę, priimta. 65. Už, prieš, susilaikę, priimta. 66 už, prieš, susilaikę priimta. Dabar balsuosime dėl viso teksto elektroniniu būdu. Prašau. Balsavimas baigiamas. 11 balsavo prieš, 36 balsavo už. Priimta. Sveikiname pranešėją. Vamos votar o. Vamos passar à votação seguinte. Taigi, teskime, balsuosime dėl kito klausimo būtent dėl nuomonės, kurią patikė Sari Esaja, e, demografiniai pokyčiai ir jų padariniai būsimai ES sanglaudos politikai. Balsuosime dėl nuomonės. Taigi, ar radote tinkamą sąrašą, galime pradėti balsuoti. Pirmas punktas, antras pakeitimas, kas už. Prieš Susilaikė. Primta. Toliau. Pirmas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Trečias pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Šeštas. Už. Prieš Slaikę. Priimta. Ketvirtas pakeitimas. Dviem dalim. Už pirmą dalį. Kas už? Prieš. Suslaikė. Priimta. Dėl antros dalies. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Dėl antros dalies tikriname elektroniniu būdu, pradant balsuoti. Balsavimas baigtas. 25 prieš 19 už, tai reiškia, kad atmesta. Tačiau man iš pradžių taip netrodė, kadangi ne visi balsavo. Dėl penkto pakeitimo už, prieš, susilaikę. Vėl neaišku. Elektroniniu būdu balsuojame. Pradedame balsuoti. Dėl penkto pakeitimo balsavime balsavimas baigtas. 41 už, 2 prieš, Taigi priimta. Septintas pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Aštuntas pakeitimas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. Devintas už prieš susilaikę priimta. Toliau balsuosime dėl kompromiso A, dėl antro punkto, kas už prieš susilaikę priimta. Toliau tęsime 12 pakeitimų, kas už prieš susilaikę priimta. 13 pakeitimas už prieš susilaikę priimta. Toliau kompromisinis pasiūlymas B, kas už prieš susilaikę priimta. Trečias punktas 19 pakeitimas. Balsuosime dėl dviejų dalių. Dėl, pirmiausia, už pirmą dalį už prieš sulaikė priimta, dėl antros dalies už prieš sulaikė atmesta, bent jau man tai atrodo, bet patikrinkime elektroniniu būdu. E... Balsuokime elektroniniu būdu, pradedame. Dėl antros dalies 19 pakeitimo elektroninis balsavimas. Baigtas balsavimas 27 už, 21 prieš, taigi priimta. Dėl 20 pakeitimo punktas 3, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 18 pakeitimas, vėlgi dvi dalis, dėl pirmos dalies, kas už, prieš, susilaikė, Priimta. Dėl antros dalies, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 21 pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimta. 22 pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimta. 25 pakeitimas dėl ketvirto punkto, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 24 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 23 pakeitimas, vėl dvi dalys, dėl pirmos dalies, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dėl antros dalies kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 26 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 27 pakeitimas, kas už, atleiskite. 27 pakeitimas atkrenta, balsuokime dėl 28 pakeitimo, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Toliau 29 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. 30 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. 31 kas už, prieš susilaikė atmesta. Ketvirtas punktas Kompromisas C. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Taigi kiti pakeitimai atkrenta. Toliau balsuokime dėl 304 pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Toliau kompromisas D. Už. Susilaikė. E, prieš. Susilaikė. Priimta. 37 pakeitimas, kadangi 35-36 atkrito, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 38 pakeitimas, kas už. Na, siūloma balsuoti blokais, bet nemanau, kad visi tam pritars. Taigi, dėl 38 pakeitimo, kas už? Balsuojame tik už 38, kas už, prieš, susilaikė. Priimta. 39, kas už, prieš, susilaikė. Priimta. 40 už, prieš, susilaikė. Priimta. 41 už, prieš, susilaikė. Priimta. 42 už prieš susilaikę priimta. 43 vėlgi dvi dalis dėl pirmosios dalies už prieš susilaikę priimta. Dėl antros dalies kas už prieš susilaikę atmesta. 44 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė priimta, 45 už prieš. Na, per greitai šiek tiek. Taigi, kas už 45 pakeitimas? Prieš susilaikė priimta. 46 pakeitimas, kas už, prieš, susprimta. 47 už, prieš, susilaikė, priimta, 48, kas už, prieš, susilaikė, priimta, 49, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Taigi galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. socialistų frakcija balsuoja per daug. Dabar teisingai. Taigi, baigime balsavimą. Keturiasdešimt pirmas už du prieš trys susilaikę, taigi priimta. Sveikinu pranešėją. Chers collègues, je vous propose de poursuivre notre euh, séance de vote et nous aurons. Gerbiami kolegos, siūlau tęsti balsuoti dėl e, Lamberto nuomonės panaudoto brandolinio kūro ir radioaktyvių atliekų tvarkymo. Dėl pirmos straipsnio antros dalies 11.60 pakeitimas yra identiški Taigi prieš, e, už prieš susilaikė priimta, 61 prieš už priimta, 62 prieš už susilaikė priimta, 12 pakeitimas ir 63 identiški, kas už prieš susilaikė. Mes tikrinsime elektroniniu būdu. Le vote est clos. 26 pour, 20. Balsavimas baigtas. 26 už, 22 prieš, 1 susilaikė priimta. 64 atsimtas, 13 ir 65. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 66, 7 ir 8 atsimti. 14 ir 69 yra identiški kas už, prieš, susilaikė, priimta. 70 Steinruk, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 15, 71, 72, 16 ir 73 yra nepriimtini pakeitimai, taigi pirmas komprom, A kompromisas, e, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 18 ir 76 nauji pakeitimai už, prieš, susilaikė priimta. 77 Hendel pakeitimas su žodiniu pranešėjos pakeitimu, kas už, prieš, susilaikė priimta. 19 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 20 ir 78, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 80 Steinro, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime 80 pakeitimas. Manau, kad buvo atmestas. Baigiame balsuoti. 20 už, 28 prieš Atmesta. Dvidešimt pirmas ir septyniasdešimt devintas yra identiški pakeitimai. Balsuokime dabar dėl jų už, prieš, susilaikė, priimta. 81, 82 neprimtini. Atsiprašau, Jeigu norime pasitikrinti, pasitikrinkime elektroniniu būdu. Prašau balsuoti lėčiau, nes nebegaliu sekti visko. Gerai, sako pirmininkė, pasitikrinsime ir pažiūrėsime, kokie yra balsavimo rezultatai. 79 ir 81. Ar visi spėjo balsuoti? Kažkas dar nebalsavo. Panašu, kad visi jau balsavote, 25 už, 23 prieš priimta. Ramybės. Kągi, ponios Steinruk, 81 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 84 saugo rokas už, kas prieš susilaikė priimta. Penktos straipsnio pirmo dalis C papunktis, 22 Žan Lambert pakeitimas kas, ir 85 Tomas Hendel. Jie yra identiški. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 86 ponios Steinriuk. Čia yra dvi dalys. Pirmoji dalis Member States iki Democratically Controlled, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis Tai yra likusi teksto dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Šeštas straipsnio trečiasis punktas, 23 už, prieš, susilaikę, priimta. Šešto straipsnio trečia B dalis, 24-87 yra identiški, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 25 už, prieš, susilaikę, priimta. 88 atkrenta, taip pat ir 89, tai dabar balsuosime dėl 90-ojo pono Hendelio, kas už, kas prieš, susilaikę, tikrinsime. Man atrodo, kad primta, bet patikrinkime. Balsavimas baigtas. 26 už, 22 prieš, vienas susilaikė. Priimtas. 91 atkrenta automatiškai ir tuomet periname prie 92 ponios Steinriuk pakeitimo, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 93 pono Hendelio, kas e, dvi dalys čia bus šio pakeitimo EPP paprašė, kad būtų balsuojama dėl dviejų dalių atskirai nuo teksto pradžios iki verifiable manner. Kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaikę priimta antroji dalis, vis likusi teksto dalis, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Dabar 26 ponios Lambert pakeitimas. Čia dvi dalys. Pirmoji dalis. Kągi, pirmoji dalis. Member States iki verifiable money. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta taip pat. 7 straipsnio 3 punktas, 27 pranešėjos pakeitimas ir 94 pono Hendelio pakeitimai yra identiški, kas už, kas prieš susilaikė priimta 7 straipsnio 4 punktas, 28 pranešėjos ir 95 pono Hendelio pakeitimai yra identiški, dar yra pranešėjo žodinis pakeitimas, ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui, ne, taigi balsuome dėl Jo taip pat, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 7 straipsnio 5 punktas. 96 Hendelio pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 29 kas už, prieš susilaikė atmesta taip pat 7 straipsnio 5a punktas, 97 už, prieš, susilaikę, priimta. 8 straipsnio antrasis punktas. 98 pakeitimas, dvi jo dalys. Iki, nuo safety case iki risks for workers, kas už? Prieš susilaikė. Susilaikė priimta. Antras, antrasis, kas už, kas prieš? Nelabai matau, kaip liberalai balsuoja. Tikrinkime. Kas už antrąją dalį? Kas už antrąją dalį dar kartą? Dar kartą kelkite rankas. Kai prabalsuos liberalai, bus aiškiau. Kas prieš? Kas susilaiko? Primta. 30. Atkrenta. Dabar periname prie 8 straipsnio 4 punkto. 31 pranešėjos ir 99 Hendelio pakeitimų identiški, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 8 straipsnio 4a punktas, naujas punktas, du pakeitimai identiški, 32-300, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 8a straipsnis, 101 pakeitimas. Čia dar yra ir žodinis pakeitimas, niekas neprieštarauja žodiniam pakeitimui, taigi balsuojame ir dėl jo, kas už, kas prieš susilaikę, priimta. 102 Steinrück. Kas už, kas prieš, susilaikę, irgi priimta. 8, 9 straipsnis B kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar periname prie 10 straipsnio, 108 Hendelio pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 30. Ketvirtasis atkrenta. 11 straipsnis 109 pakeitimas. Pono Hendelio, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 35 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikę priimta. 12 straipsnio pirmasis punktas. C kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 112. Nepriimtinas. 14 straipsnio dabar. Pirmojo paragrafo antras punktas. 37. Pranešėjos pakeitimas. Su žodiniu pakeitimu. Niekas neprieštarauja žodiniam pakeitimui. Balsuojame, kas už, kas prieš. Susilaikę. Priimta. Dabar periname prie 14 straipsnio, 1 paragrafo, 7 punkto, 38, 114, identiški, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Pirmoji konstatuojamoji dalis, 42 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Antroji konstatuojamoji dalis, 43, kas už, prieš susilaikė priimta. 44 pakeitimas, ponios Steinrau, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 46 kas už, kas prieš susilaikė priimta dar dėl trečiojo konsultuojimo dalis. Tikriname, tikriname 46 pakeitimo balsavimo rezultatus, prašau. Balsavimas baigiamas. 27 už, 23 prieš. Primta. Dabar dar vėl tre, trečioji kastojimo dalis, antrasis ir 45, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 47 Steinriuk, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 48 tos pačios autorės, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 19, 19 konstruojama dalis, 49 pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimta. Trečiasis pakeitimas ir 50 yra identiški, balsuojame už, prieš, susilaikę, priimta. Dabar ketvirtasis pakeitimas, pranešėjos pakeitimas ir 51 Hendelio yra identiški, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 29 konstatuojamoji dalis, 5 ir 52, jie yra nepriimtini, prieiname, periname prie 30 konstatuojamosios dalies, 6 ir 53 už, prieš, susilaikę, priimta, Ir dabar septintasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikę priimta. 54 Hendelio atkrenta automatiškai, perinėme prie 8 pranešėjos, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 55 atkrenta, 56 Hendelio kas už, kas prieš susilaikę atmesta, 57 to paties autorius kas už, kas prieš susilaikę Atmesta. Dabar devintasis pakeitimas pranešėjos ir 58-asis pono Hendelio yra identiški, balsuojame už, prieš, susilaikę, priimta. Dešimtas ir 59-asis identiški, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Pirmasis pakeitimas. Ir 39 pakeitimas yra tos pačios poros Lambert Hendel, identiški, kas už, kas prieš, susilaikė. Man atrodo, kad priimta, bet patikrinkime. Pirmasis ir 39 pakeitimai. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. 26 už, atsiprašau, 25 už, 23 prieš, priimta. Dabar yra 40-asis Tainrių pakeitimas. Jis atkrenta. Dėl jo nereikia balsuoti 41-asis tuomet ponios Tainrių pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar balsuojame dėl viso teksto elektroniniu būdu. elektroniniu būdu ponė Sarkas. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. 44 už, 4 prieš. Niekas nesusilaikė, sveikiname pranešėją. kurios nėra salėje, bet aš manau, kad geras žinias jai perduosite. Dabar periname prie paskutinio balsavimo šį rytą. Kalba čia eina apie žodinį klausimą, rezoliuciją. Nesako. Pirmininkė. Rezoliucija, kurią teiksime plenariniam posėdžiui, kalba eina apie Tartutinės darbo organizacijos konvenciją dėl žmonių, kurie dirba namuose dėl namų darbininkų. Kągi, būtent apie tai kalbama šiame konvencijos projekte. Kągi, balsuojame dėl viso teksto. Tai yra kompromisinis tekstas, kurį parengė pranešėja ir šešėliniai pranešėjai, koordinatoriai. Taigi balsuojame dėl viso žodinio klausimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Taigi šis žodinis klausimas yra patvirtinamas, keturi balsavo prieš, likusie balsavo už. Dabar periname prie kompromisinio teksto dėl rezoliucijos pasiūlymo. Dabar balsuojame dėl viso teksto, išskyrus D konstatuojamą dalį, penktąją, penktąjį paragrafą ir aštuntąjį paragrafą. Kas už visą tekstą išskyrus mano minėtas dalis. Elektroniniu bals, būdu balsuosime. Čia ba tikrai balsuos už. Balsuojame. Ar visi jau spėjote prabalsuoti? Balsavimas baigiamas. 43 už, 5 prieš, niekas nesusilaikė. Kompromisinį tekstą tvirtiname, išskyrus mano tris minėtas dalis, o dabar balsuosime atskrai dėl jų. Taigi, pirmiausia, balsuojame dėl D konstatuojamosios dalies. On, dėl dėl vieno žodžio įtraukimo. Siūlymas yra du kartus įrašyti žodį undocumented. Neužregistruotas. Jeigu nepritarėte to žodžio įtraukimui, balsuokite prieš. Taigi balsuojame dėl žodžio, šio žodžio įtraukimo į D konstatuojamąją dalį. Prašau balsuoti. Dar ne visi spėjo balsuoti. Ir net ne ponas Erkas. Kažkas kitas nespėjo. Dabar jau visi spėjo prabalsuoti. 24 už, 23 prieš. Žodis undocumented yra įdedamas į šią konstatuojamąją dalį. Dabar penktasis punktas, penktasis paragrafas. Čia siūloma įdėti žodį minimalus atlyginimas, minimum wage. Taigi balsuojame elektroniniu būdu dėl šio siūlymo, kas už tai, kad įtraukti šį žodį. Balsuokite už, kas ne prieš. Ar visi jau spėjote balsuoti? Balsavimas baigiamas. 18 už, 26 prieš, 2 susilaikė. Taigi, šį žodį išbrauksime. Nei pridėsime jo papildomai. Dabar periname prie aštuntojo paragrafo. Čia siūlau balsuoti dėl pirminio kompromisinio teksto elektroniniu būdu. Kas už? Elektroniniu būdu balsuojame. Balsavimas baigiamas. 19 už, 28 prieš, niekas nesusilaikė. Šis punktas nepatvirtinamas ir dabar balsuojame dėl 48 panios Harkin pakeitimo. Kas už? Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Šis pakeitimas yra patvirtinamas. Tik trys balsavo prieš. Taigi balsuojame dėl viso teksto. Elektroninis balsavimas. Balsavimas baigiamas. 40 už, 7 prieš. Ačiū. Na ir dėl šio klausimo plenarnėme posėdėje vyks diskusijos, jos įvyks. Jos bus įtrauktos į gegužės mėnesio plenarinę sesiją. Euh, Kągi balsavimą baigėme. Na, o dabar trumpam nutrauksime darbą tam, kad e, galėtumėme pasikviesti svečią. Kągi, mėly kolegos, siūlyčiau baigti dabar vidinius privačius pokalbius. Aišku, balsavimai buvo labai svarbus. Et, Monsieur le Président, je... Merci. Ponia Pirmininkė, dėkoju, kad atvykote pas mus šiandieną. Labai atsiprašau, kad salėje tiek daug triukšmo, bet aš įsivaizduoju, kad esate gal šiek tiek ir įpratęs ir matęs, kaip dirba parlamentarai po balsavimo paprastai. Nėra lengva nuraminti visus ir toliau tęsti darbą, bet galiu patikinti, kad tikrai diskusijos bus aukštos kokybės. Taigi sveikinu Jūs, e, neseniai tapus pirmininku šio komiteto. Nuo šių metų pradžios buvote išrinktas socialinės apsaugos e, komiteto pirmininku Europos Sąjungoje. Ir mūsų parlamentiniam komitetui tai yra atspirties referencinis e, komitetas toks komitetas, kuris, kurio įsteigimas numatytas sutartyje. Tai yra užimtumo, socialinių reikalų komitetas ir aš manau, kad e, šio vykdomojo komiteto darbas ir mūsų kartu e, sprendžiami klausimai bus e, darniai mūsų analizuojami. Taigi, kiek suprantu, dėl e, kažkokių tai priežasčių šiek tiek e, užtruko komiteto steigimas, bet prie tokios praktikos mes esame įpratę. Na ir kasmet mes esame numatę keisti su jumis nuomonėmis, tam, kad jūs galėtumėte pristatyti šios svarbaus komiteto darbą toje srityje, kuri mums yra labai aktuali ir tai yra valstybių narių kompetencijai tenkantis klausimai, kurie yra svarstami jūsų komitete. Taigi, ponia Bets, mums tikrai bus labai įdomu išklausyti aktualius um, jūsų komitete sprendžiamus klausimus. Ir taip pat um, šiame komitete jūs matyt taip pat vertinate ir koordinavimo, bendradarbiavimo metodus ir naujus darbus, kurie numatyti strategijoje 2020. Taigi, ponė pirmininkė, žodis jums prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, labai už tai, kad suteikite man žodį. Labai malonu, kad galiu šiandieną čia pasisakyti. Ir pirmiausia, kalbėsiu angliškai, o po to, jeigu bus klausimų, aš savo gimtają kalbą, olandiškai atsakysiu. You for the opportunity. Taigi leiskite man pirmiausia padėkoti už galimybę lankytis jūsų posėdėje ir pristatyti Europos socialinės apsaugos komitetą, kuriam aš pirmininkauju nuo šių metų sausio pirmos dienos. Mes palaikome ryšius, santykius ir tai yra nepaprastai svarbu. Iš tiesų, man bus nepaprastai malonu kartą per metus ar dažniau ar rečiau atsiskaityti jūsų parlamentui, jūsų komitetui apie savo veiklą. Žinoma, mes galime bendradarbiauti dar ir raštu. Pirmoji mano pastaba yra susijusi su naujuoju Europos semestru, kuris yra numatytas ES 2020 strategijoje. Mes turime vienodai e, suprasti Europos socialinės apsaugos sistemas. Šios sistemos bando apsaugoti gyventojus ir jos pademonstravo savo atsparumą krizės metais. Nepaisant to, kad socialinės sistemos labai daug dėmesio vaidina ekonominėje sistemoje, jos prisideda prie ES 2020 strategijos įgyvendinimo. Todėl reikia ieškoti tam tikrų sąryšių tarp ekonominių, finansinių ir socialinių aspektų. Čia norėčiau pacituoti štai tokį dalyką. Mūsų komiteto Pagrindinė žinia buvo pasista AFKO tarybai ir šis sakinys yra labai svarbus. Pačios jautriausios grupės turi būti saugomos. Socialinės apsaugos komitetas mano, kad reikia reformuoti socialinės apsaugos sistemas ir jos turi tapti tvarios. Taip pat valstybės narės turi veikti efektyviai ir veiksmingai. Prieš pereidamas prie mūsų komiteto darbo grupės, darbo programos, noriu pakalbėti apie patį socialinės apsaugos komitetą. Kaip žinia, mūsų komitetas yra konsultacinio pobūdžio komitetas, numatytas sutarties 160 straipsnėje. Jo tikslas yra stebėti socialinę situaciją, taip pat plėtoti socialinės apsaugos politiką, skatinti pasikeitimą nuomonėmis šioje srityje ir plėtoti geros patirties pavyzdžius tarp valstybių narių ir Europos komisijos. Mūsų komitetas nėra politinis organas. Mes primame sprendimus kartu su komisija ir taryba. Atsižvelgiant į tai, taip pat atsižvelgiant į dešimties metų bendradarbiavimo patirtį socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties politikoje, mūsų komitetas prisideda prie EPSCO tarybos veiklos e, būtent dėl ES 2020 strategijos išorinio matmens. E, mūsų komitete dirba 27 valstybių narių atstovai ir Europos komisija, taigi komisija taip pat yra mūsų komiteto narė. Mes domimės pensijų sveikatos apsaugos, užimtumo klausimais, taip pat ir socialinės įtraukties klausimais. Kalbant trumpai, aš šiandien čia esu ne politikas, bet valstybės tarnautojas. Ir mano tikslas yra skatinti bendradarbiavimo socialinės apsaugos ir saugumo srityje. Praėjusiu metu gruodžio mėnesį mes patvirtinome savo darbo programą Ir norėčiau paminėti keletą e, mūsų darbo tvarkės klausimų, kuriuos mes varsysime šiais metais ir kitais metais. Pirmiausia, labai svarbu paminėti tai, kad komitetas ir toliau stebės ekonominės krizės ir fiskalinio konsolidavimo pasiekmes socialiniams sistemoms. Mes turime ilgalaikę socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties politiką. Mes parengėme ataskaitą dėl ES 2020 strategijos išorinio matmens praėjusiais metais ir aš prie tos ataskaitos rezultatų grįšiu šiek tiek vėliau. Mes taip pat stebėsime pažangą siekiant socialinės įtraukties ir skurdo mažinimo tikslų, ypatingai atkreipdami dėmesį į socialinius aspektus ir atsižvelgdami į e, dešimtąją gairę arba rekomendaciją, kuriame, kurioje kalbama apie skurdo mažinimą ir socialinę įtraukti užimtumo politikos rytyje. Mes taip pat renksime dokumentus komisijai, juos pateiksime 12 metais dėl e, vaikų darbo, dabar dėl pensijų. Mūsų komitetas e, prisidės prie SPS e, bendros ataskaitos, taip pat rinks ir teiks duomenis šioje srityje. ir taip pat prisėsime prie Europlus pakto, kuris buvo patvirtintas praėjusiais metais. Taip pat dalyvausime e, bendroje veikloje su EPS dėl e, pensijų ir rengiant senėjimo ataskaitą. Pensijos turi prisidėti prie skurdo mažinimo tikslų. Mes manome, kad tai yra labai svarbus mūsų darbo aspektas. Pensijos liečia ne tik ekonominius klausimus. Pensijos taip pat yra labai svarbios, kadangi sename amžiuje skurdo problema dar labiau išauga. Taigi reikia atkreipti dėmesį į pensijų adekvatumą ir jų tinkamą dydį. Dėl socialinių visuotinės svarbos paslaugų. E, šis klausimas e, dominuoja ir jūsų darbo atvarkė. Mes e, iš tiesų tęsime savo darbą taikant ES taisyklės ir šį darbą pradėsime per ateinančias savaitės. Darbo grupė nagrinės naujas gairės dėl valstybės pagalbos ir viešojo pirkimo taisyklių, kurias komisija parengė praėjusiu metu pabaigoje. Mes taip pat dalyvausime forume ir prisidėsime prie diskusijų dėl valstybės pagalbos ir viešojo pirkimo taisyklių. Mes taip pat pateiksime birželio mėnesį nuomonę dėl to, kaip taikyti atviro koordinavimo metodą įgyvenant ES 2020 strategiją. Jūs įženginėme žodėje, sakėte, gal galėčiau pakomentuoti šį klausimą ir galėčiau paminėti, kad e, mes esame įsteigę darbo grupėje, pirmininkauja mūsų kolega iš Prancūzijos ir mes ketiname analizuoti e, dabar tvarko, e, taikomą tvarką ir Mūsų tikslas yra pateikti rezultatus iki birželio mėnesį vyksiančios EPSCO tarybos. Atsižvelgiant, aišku, į konsultacijas su pilietinė visuomenė ir socialiniais partneriais. Aš taip pat čia norėčiau pabrėžti, kaip svarbu yra mokytis vieniems iš kitų, taikant atvirą koordinavimo metodą ir peržiūrint kolegiškai savo vykdomą darbą. Mūsų komitetas dal, aktyviai dalyvauja platformoje prieš kovą su skurdu ir socialinę atskirtį. Mes e, taip pat rengėme dokumentą dėl sąnglaudos politikos ateities ir Europos socialinio fondo. Ir ketiname priderinti e, sąnglaudos politiką prie 2020 e, strategijos. Taip pat lėšų skirimas socialiniai apsaugai ir apskritai tinkamas lėšas Europos socialinio fondui. Dabar dėl strategijos 2020 ir Europos semestro. Kaip minėjau anksčiau, mes rengiame ataskaitą dėl socialinės apsaugos politikos plėtojimo ir ten yra vertinama ES 2020 strategijos tam tikri aspektai. Iš tiesų jau greitai ta ataskaita bus paskelbta viešai Joje yra analizuojamos socialinės apsaugos politikos, būdai mažinti skurdą, būdai taip pat yra kalbama apie pasiekimus. Norėčiau pacituoti keletą mūsų išvadų. Vienas iš penkių ES piliečių susiduria su rizika e, kristi į skurdą ar socialinę atskirtį ir 40 milijonų žmonių gyvena sunkiomis sąlygomis. Mes turime tikslą 20 milijonų žmonių iškelti iš skurdo ir socialinės atskirties iki 2020 metų. Tai reiškia, kad reikia nustatyti nacionalinius tikslus ir numatyti nacionalinės priemonės šiems tikslams pasiekti. Kova su skurdu turėtų būti ekonominio atsigavimo planų dalis. EPSCO tarybos išvadose taip pat yra pabrėžta, kad bendras rezultatas vis tik tai nebus pasiektas. Tai yra iki 20 metų 75 procentų tikslas nebus pasiektas. Ir 20 milijonų žmonių tikrai nebus e, iškelti iš e, skurdo. Kito, kiti rezultatai iš tiesų patys jautriausi neturėtų nukentėti nuo konsolidavimo priemonių taikymo. Be to, reikia pailginti darbingą amžių. Tai ypač svarbu siekiant įtvirtinti finansų sistemos aspektus ir pensijų adekvatumo aspektus. Aktyvios įtraukties priemonės turi būti taikomos. Čia kalbu apie įsitraukimą į darbo rinką. Taip pat reikia imtis priemonių kovant su, su socialinė atskirtimi. Ir galiausiai reikia stiprinti gebėjimus įvertinti e, tam tikrų politikos krypčių pasiekmes socialiniai politikai. Pone pirmininkė, norėčiau kalbėti atvirai. Mūsų komitetas yra susirūpinęs dėl to, kad metinėme augimo strategijoje nebuvo atsižvelgta į 2020 strategijos augimo tikslus, bent jau nepakankamai buvo į tai atsižvelgta. Taigi kyla klausimas, ar mes tikrai siekiame to subalansuoto augimo. Aš manau, mes turėtume pasimokyti iš pirmojo Europos semestro ir antro semestro metu turime pasitikrinti, e, pasirūpinti, kad socialiniai aspektai būtų pagrindiniai. Baigdamas, ponė pirmininkė, noriu pasakyti, kad integruotas požiūris kovoti su skurdu ir socialinė atskirtimi, kuris yra numatytas 2020 strategijoje, yra mūsų komiteto veiklos pagrindas. Socialinė apsauga yra labai svarbi siekiant Europinio projekto. 2020 e, strategijoje numatytas augimo modelis numato e, pažangios ir tvarios Europos augimą. Tačiau reali, realybėje e, realiai nėra įtraukiami socialiniai aspektai 2020 strategiją. Taigi mes turime pasimokyti ir ruoštis naujam etapui. Mūsų komitetas prižiūrės, kaip yra vykdoma 2020 strategija ir Europos semestras pagal savo įgaliojimus ir 2012 e, metais, spalio mėnesį, mes planuojame surenkti susitikimą dėl e, kovos su skurdu konvencijos ir aš tikiuosi, kad Lenkija, kaip pirmininkaujantį valstybę, suteiks jūsų komitetui svarbu vaidmenį prisidėti prie šios e, veiklos. Atsiprašau, kada numatytas e, tas susitikimas 2011 m. spalio mėnesį. Um... Dėkoju. Dėkoju už pasisakymą, jūs daug įdomių minčių užsakėte. Mm kurias norėčiau ir aš paliesti. Pirmiausia, jūs minėjote, kad tarybos sprendimas dėl fiskalinio konsolidavimo yra susijęs su tuo, kad bandoma apsaugoti labiausiai pažeidžiamus žmonės. Ta frazė mane šiek tiek neramina, nes akivaizdu, kad yra daug žmonių, kurie nepatenka į šią kategoriją labiausiai pažeidžiamų kategoriją. Pavyzdžiui, pažvelgia į statistiką, pamatysime, kad labai daug žmonių yra ant skurdo ribos. Ar tai yra labiausiai pažeidžiami, ar tik 14 milijonų žmonių susiduria su didžiausiu skurdu? Ar visi jie pateks į tą labiausiai pažeidžiamų kategoriją? nes tai žinoma, kad turi įtakos tiems tikslams, kurių turi siekti valstybės narės kovoje su skurdu. Na ir dar vienas dalykas, kuris mane neramina, kuris neramina visą parlamentą, ypatingai rengianti strategiją 2020, tai yra gairės dėl skurdo. Kaip jūs sakėte, tai yra užimtumo politikos gairė, kai skurdas tikrai yra kur kas platesnė problema. Na ir skurdo problema nėra susijusi vien tik su ne, nedarbo turinčiais asmenėmis, ar kurie dirba privatų darbą, bet ir tais, kurie ne, negali dirbti dėl sveikatos problemų, kurie yra pensijoje, kurie yra per jauni ar per seni dirbti. Taigi, man įdomu, ar komitete, jūsų komitete yra atsižvelgiama į šį matmenį, nes visa tai yra susiję. Labiausiai pažeidžiami asmenys vienas iš penkių žmonių susiduria su, pavojumi, su skurdo pavojumi ir visi kiti dalykai. Ir tai, kad mes užsibrėžėme tikslą kovoje su skurdu tik užimtim, užimtumo gairėje 2020 strategijoje. Na ir dar viena mintis. Jūs irgi savo įžanginėme žodėje tai minėjote. Socialinės bendros svarbos paslaugos. Aš esu pranešėjęs dėl, šios, dėl šio klausimo, tai yra savo iniciatyva rengiamas pranešimas. Ir įsivaizduoju, kad žinote, kad mano vienas pranešime pateikiamų pasiūlymų yra tai, kad reikalinga aukšto ligmens tarp valstybinė grupė, darbo grupė, į kurią įeitų ir komisijos generaliniai direktoratai, tie direktoratai, kurie yra susiję su socialinėmis e, bendros reikšmės, bendro intereso paslaugomis. Taip pat į tą darbo grupę turėtų įeiti socialiniai partneriai, nepelno siekiančios organizacijos, kurios padė, padeda teikti socialinės reikšmės paslaugas, socialinės bendros reikšmės paslaugas ir taip pat tarybos atstovų ir komisijos atstovų turėtų būti šioje darbo grupėje. Buvo taip pat teigiama, kad ir socialinės apsaugos komitetas galėtų atlikti šią funkciją. Tačiau aš manau, kad ne. Tai ne šio komiteto vaidmuo ir tai, ką Jūs pasakėte šį rytą, patvirtino mano nuomonę. Būtent, kad Jūsų vaidmuo yra patariamojo pobūdžio Ir tai darbo aukšto lygmens darbo grupiai aš numatau kitą vaidmenį, tai yra dinamiškesnis vaidmuo, bandymas propaguoti ir skatinti pokyčius socialinių bendro intereso paslaugų <coughs> srityje, įtraukiant įvairias institucijas, tai būtų ir du kartus per metus vykstantys forumai ir panašiai. Tai yra kur kas e, labiau politinio vaidmens e, būtų darbo grupė. Aš kalbu apie tą mažąją politiką, ne, ne didžiąją politiką. Na, o kaip jūs pats teisingai pasakėte, jūsų komitetas nėra politinė institucija. Ir man būtų įdomu išklausyti jūsų nuomonės šiais klausimais, kuriuos aš iškėliau. Ačiū. wat gymnastiek te doen. Um. Na, aš kalbėsiu dabar alandų kalba. E, taigi, pirmas klausimas dėl apibrieščių, dėl skurdo savokos apibriešties. Čia reikėtų pasiremti nacionalinėmis e, apibrieštimis nacionalinės valstybės priema savo suverenius sprendimus dėl šios temos. Europos 2020 strategija pirmiausia siekia įtraukti nacionalinės vyriausybės ir nacionalinius parlamentus ir tik po to veikiama ES lygmenių dėl darbo rinkos gairės. Ir čia, žinoma, galimos įvairios nuomonės, e, tačiau ši gairė yra svarbus pagrindas. Ir čia mes susidurėme su tam tikra dilema. Ir ją svarbu išspręsti, kad suprasme, kaip galima dirbti remiantis e, sutartimi, tačiau socialinė dimensija yra labai svarbi gyvendinant Europos 2020 strategiją. Taigi ši dilema yra labai svarbi, tačiau taip pat komitete yra skirtingų nuomonių, kaip išspręsti mano minėtą e, dilemą. Todėl Aš galiu tik iškelti problemą, bet neturiu parengto atsakymo. Todėl prašyčiau jūsų supratimo ir paprašyčiau pateikti savo pasiūlymus, kaip išspręsti e, šią dilemą. Na, dėl, dėl, dėl visuotinės svarbos paslaugų. Aš žinau, kad Europos parlamentui ši tema yra intin svarbi ir aš galiu patikinti, kad mano komitetas e, šią temą taip pat svarsto ir ji mums yra taip pat labai svarbi, tačiau mes esame tik tai konsultacinio pobūdžio organas, tokia yra mūsų funkcija, mes rengiame posėdžius, e, rengiame teksto redakcijas, kurios vėliau svarstomos taryboje. Mes taip pat esame sudarę neformalią darbo grupę. Tai yra visiškai nauja darbo grupė, kaip minėjau, neformali. Ir jos tikslas nagrinėti teisinius pagrindus, šios temos teisinius pagrindus. Yra labai svarbu E, juos suprasti ir svarbu suvokti tendencijas, svarstant socialinių paslaugų e, teisinius aspektus vidaus rinkoje. E, šis komitetas taip pat rengia kitą forumą. Tai yra mes jame dalyvausime ir manau, kad mums reikėtų koordinuoti e, savo darbą, tačiau, kaip minėjau, dabar negaliu pateikti parengto atsakymo, turėčiau pasikonsultuoti su savo komiteto nariais, kad galėčiau e, nuspręsti, koks bus bendradarbiavimas. Na, dėl rezoliucijos, e, kuri dabar rengiama, aš ją skaičiau Ir čia vėlgi man reikia daugiau laiko, kad galėtume tai apsvarstyti mūsų komitetu, komitete, bet šis klausimas jau trautas į mūsų darbo atvarkę. Madam. Uh... Pone Umenroitin. Ja, uh, Dėkoju. Pirmininkė, Dėkoju komiteto pirmininkui, kad jūs atvykote į mūsų posėdį ir kad jūs taip puikiai pristatėte savo komiteto e, vaidmenį. Na ir kad taip puikiai pristatėte šią temą, žinoma, jūs e, esate iš Niderlandų, taigi ši tema jums aktuali. Žinoma, svarbiausia turėti darbą. Būtent užimtumas ir darbas gelbsti žmonės nuo skurdo. Tačiau dėl to ir reikia imtis priemonių, kad sukurti daugiau užimtumo. Na ir nepaisant e, jūsų išsakytų abejonių dėl Europos 2020 strategijos ir nepaisant to, kad e, ten nepakankamai yra įtvirtinta ši socialinė dis, dimensija. Nepaisant to, aš manau, kad mums reikalingi ir kiti instrumentai. Ir aš čia turiu galvoje socialinį fondą, globalizacijos fondą. Mes turime įvairių instrumentų. Ir mums labai svarbu e, e, padėti žemiausiams visuomenėms sluoksniams rasti darbo. Ir mes tikrai turime tam galimybių. Mes turėtume labiau sustelkti ties problemų sprendimu. Na ir dėl gyvenimo kokybės, tai jūs pats e, sakėte, kad mes ES lygmenių nelabai ką pakeisime, kadangi tai yra valstybių narių kompetencija, bet juk yra e, įvairių direktyvų. Aš rengiau pensijų sistemos pranešimą ir jame e, bandžiau įvardinti, kas yra e, padori pensija. Ir čia išskiriau du ramščius. Na, žinoma, to mes negalime reglamentuoti ES e, lygmenių. Egzistuoja didžiuliai skirtumai tarp valstybių narių, tačiau pajamas galėtų papildyti įvairios socialinės išmokos. Taigi, manau, kad reikia tęsti darbą, reikėtų gilinti diskusijas šią temą. Labai svarbu neleisti trečdaliui visuomenės e, peržengti šios skurdo e, ribos ir labai svarbu mažinti skirtumą tarp turtingiausiųjų ir vargingiausiųjų. Dėkoju. Taip, aš iš tiesų esu iš Niderlandų, tai tiesa, tačiau rengiant ataskaitą tai netiek svarbu buvo. Aš esu tikrai e, tik e, šio komiteto bendras vardiklis e, bet aš norėčiau pristatyti šio komiteto veiklą ir atsižvelgdamas tai, ką jūs pasakėte, būtent, kad kelias iš skurdo yra labai svarbus ir šį klausimą mes nuolat svarstome savo komitete ir todėl norėčiau dar kartą pabrėžti, kad tiek užimtumo komitete, tiek socialinės apsaugos komitete būtų svarstomas šis klausimas ir kad būtų vykdomas bendrabiavimas. Labai svarbus socialinis aspektas, bet ne mažiau svarbus ir užimtumo aspektas. To dalis yra ir socialinė įtrauktis, svarbu rasti tinkamą pusiausvyrą. Ir ši pusiausvėra, žinoma, nėra vienoda, jis skiriasi valstybėse narėse. Na, sunku būtų rasti formulę, kuri tiktų visoje Europos Sąjungoje, tačiau manau, kad reikėtų pabandyti. Žinoma, galime taikyti ir kitus instrumentus, kitas priemonės. <clears throat> Mūsų komitetas vykdamas Europos 2020 strategiją, žinoma, rengia ir įvairias ataskaitas kitiems organams. Mes taip pat pateikėme nuomonę dėl sanglaudos fondų. Mes manome, kad pirmiausia Europos socialinis fondas e, turėtų būti tinkamiausias instrumentas įgyvendinant Europos 2020 strategiją ir pirmiausia šios strategijos tikslus mūsų srityje. Na, kas yra padari pensija? E, ši tema iš tiesų yra labai sudėtinga. Ir man tikriausiai nereikia aiškinti, kad ir čia yra didžiulių skirtumų tarp atskirų valstybių narių. Ir vyko nemažai diskusijų šią temą, e, nustatomi e, rodikliai, mes turime darbo grupę rodiklių darbo grupę. Na, dar porą sakinių, pirmininkė. Jūs rengiate ataskaitas, jūs rengiate nuomonės. Ar jūs manote, kad šios nuomonės yra naudingos, kad jos skaitomos, kad jos įgyvendinamos? Ar šios nuomonės daro poveikį Europos komisijai? Jūs e, e, turite galvoj komisiją. E, tai manau, kad atsakymas taip. Na, komisija jų neįgyvendina, bet atsakymas būtų taip ir komisija yra mūsų komiteto narė. ir mes e, tikrai išsamei diskutuosime dėl šių temų mūsų komitete. Pone Kristiansen dabar. Dar prieš suteikdama žodį pone Kristiansen norėčiau priminti, kad komiteto vaidmuo komisijos atžvilgių yra kitoks nei tarybos atžvilgių. Pone Kristiansen, prašau. E, Ačiū e, komiteto pirmininkui už pristatymą. Aš esu pranešėjęs šiuo klausimu, klausimu, kuris e, dėl socialinės padėties valstybėse narėse. Jūs kalbėjote apie strategijos 2020 pagrindinius elementus. Na, aš norėčiau sužinoti, ar kalba eina ir apie valstybių darbo rinkos padėtį, E, atvykusius darbininkus, neturtingus darbininkus, nes netgi turint darbą, ne visuomet pavyksta sudurti galą su galu, nes atlyginimai kartais yra per maži. Ar šioje ataskaitoje jūs sprendžiate ir šią problemą? Ačiū. wat betreft de problematiek van de migratie en de arbeidsmigratie? Na, dėl migracijos, dėl darbo migracijos situacijos, tai manau, kad tai yra labiau užimtumo komiteto kompetencija. Mes nagrinėjame daugiau socialinius aspektus, kurie susiję su skurdu. Būtent šis klausimas yra mūsų kompetencija. Tačiau e, mes rengiame e, tam tikrus metodus ir kol kas e, dar negaliau konkrečiau pasakyti šią temą, bet iš principo šis klausimas taip pat yra ir mūsų kompetencija. Pone Derosai, jūs dar paprašėte žodžio. Prašau. Ačiū. Norėčiau grįžti trumpai prie vienos išsakytos minties. Atsakydamas į ponios Umaroitin e, klausimą, jūs kalbėjote apie tai, kad užimtumas yra geriausias būdas išbristi iš skurdo. Aš pritariu tam, jeigu kalba eina apie padorų, gerą, normalų darbą su normaliomis įplaukomis pajamomis. Aš žinau, kad Airijoje yra daug piliečių, kurie dirba ir vis tiek susiduria su didžiulė skurdo rizika. Taigi aš manau, kad reikia spręsti ir šią problemą. Yra daug pensininkų, ypatingai moterų, kurios gyvena skurde, gaudamos pensiją. Taigi aš tiesiog bandau pasakyti, kad mano manimu socialinės apsaugos komitetas negali žvelgti į skurdą vien tik tai per užimtumo politikos gairių linzes. Prizmę. Ir norėčiau paklausti, aš kalbėjau apie tai, kad vienas iš penkių susiduria su skurto rizika. Ar jūs turite statistinių duomenų, e, rodančių, kiek iš tų žmonių dirba, kiek iš jų yra pensininkai, vaikai, kurie auga su vienu iš tėvų, pavyzdžiui, arba 14 milijonų problema. Tai yra žmonės, kurie gyvena tikrai skurde, nors dirba. Ir aš manau, kad norint išspręsti rimtai, spręsti rimtai skurdo problemą, turime nustatyti, suprasti, kur ji egzistuoja ir sukurti politiką tam, kad būtų galima tas problemas išspręsti. Dėkoju už klausimą. Na, aš visada galvojau, maniau, kad mes turime e, naudoti TDO e, terminologiją. Ir ten yra aiškios apibrieštis ir Trovardison būtent šią apibriešti mes taip pat turėtume vartoti. Yra statistinių domenų dėl šios temos. Žinoma, aš šios statistikos mintinai nežinau, bet aš mielai ją jums persišiu. Norėčiau irgi pasakyti dviem klausimais. Pirmiausia, dėl makroekonominių rodiklių, kuriuos dabar, kurie yra dabar rengiami pagal ekonominės valdysinos reikalavimus. Europos parlamentas kaip jau sakiau, dabar formuoja savo poziciją šiuo klausimu. Užimtumo socialinių reikalų komitetas parengė nuomonę dėl makroekonominio disbalanso priežiūros ir atitinkamų rodiklių, dėl lentelių, makroekonominių rodiklių. Ir taip pat įdomu tai, kad vienintelis socialinis rodiklis, į kurį buvo a priori atsižvelgta, tai buvo rodiklis dėl darbo vienetų kaštų. Na ir tokiu būdu yra bandoma vertinti konkurencingumą valstybės ir panašiai. Mes Šioje strategijoje 2020 yra, esame užsipriešę tam tikrų tikslų ir mums įdomu, mums rūpi, ar būtų įmanoma stebėti procesus tų lentelių, tų rodiklių pagalba, ar tie rodikliai neduos jokių rezultatų. Jūsų komitete jūs irgi šiais klausimais šiek tiek dirbote, taigi man tiesiog įdomu pasidomėti, uh, paklausti jūsų, kaip jūs e, pasinaudosite savo padėtimi, savo legitimumu ir išreikšti šią savo poziciją šiuo klausimu. Na ir viename iš dokumentų, viename iš dokumentų kurį jūs pateikėte, yra kalbama, matosi, kad tikrai komitetas suvaidina labai svarbų vaidmenį Ir mano klausimas būtų štai koks. Kiek suprantu, tai yra jūsų komiteto kompetencija. Kaip jūsų, kiek jūsų nuomonė yra atsižvelgiama. Taip pat jūs teigiate, kad kuriant strategiją 2020, jūsų komitete irgi dirbama šioje srityje, tačiau iškyla čia keli klausimai. Pirmiausia, kaip būtų galima užtikrinti, kad Europos socialinis fondas būtų tuo tikslu panaudotas ir nebūtų naudojamas sankcijoms E, kurios yra apibrieštos saugimo ir stabilumo pakte, ar jūsų komitetas jau turi minčių dėl tokios galimos rizikos. Ir kitas klausimas - diskusijos dėl sąlygų. Kaip tas sąlygas būtų galima pritaikyti pozityviai, kad e, būtų parengiama strategija, ir kad tai nebūtų naudojama vien tik tai nuobudoms, sankcijoms ir priežiūrai, nes ekonominė prasme tai būtų neteisinga ir tikrai neveiksminga. Wat betreft uw, eh, uw eerste vraag. Na, dėl jūsų pirmo klausimo. Uh, niet, niet. Šiuo metu uh, Šiandien vėlgi aš nelabai ką turiu pasakyti. Tai susiję su proceso eiga. Pirmiausia, tai susiję su valdysenos apibrieštimi. Ir norėčiau dar kartą pabrėžti, kad e, ši problema vertinama skirtingai, tai priklauso nuo konkrečių delegacijų pozicijos Manoma, kad šis procesas būtų kuo skaidresnis e, tam, kad kiekvienas ES pilietis galėtų stebėti, kaip įgyvendinama strategija taikant integruotą požiūrį. <clears throat> Taigi, iš esmės tai yra tarybos e, kompetencija kaip politinio organo Na, o mes savo komitete, žinoma, šį klausimą taip pat svarstysime ateityje dėl socialinių fondų. Euh, tai reiškia, kad jūs nemanote, kad reikalingi e, rodikliai kovai su skurdu, jaunimo klausimu, jei jūs e, nenešta indėlio dėl šių rodiklių. Na, šiuo metu mes tume. Turime rodiklius, kurie buvo nustatyti politinių lygmenių, mes turime rodiklių darbo grupę, kuri juos analizuoja ir tikriausiai gali būti, kad mes šį klausimą taip pat svarstysime reng, įgyvendinant šį procesą, tačiau koks bus rezultatas, aš negaliu pasakyti, kaip minėjau, tai priklauso nuo proceso eigos. Na ir dėl Europos socialinio fondo, kaip minėjau, mes pateikėme nuomonę šio klausimu, nuomonę pateikėme valstybėms narėms ir komisijai. na, mes neįgyvendiname e, šių e, klausimų, tai yra komisijos kompetencija, mes tik tai galime išdėstyti savo nuomonę, pabrėžti dalykus, kurie yra mums svarbus. Na, o kaip minėjau, įgyvendinimas nebėra mūsų kompetencija. Čia, ponė pirmininkė, tai yra pirmasis mūsų pasikeitimas nuomonėmis. Dar turėsime progų, kai aptarsime visuotinės reikšmės paslaugas. Na, dėl tų rodiklių aš tiesiog norėjau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad dabar tuo klausimu vyksta daug debatų, nes Kofinas e, praeitą savaitę apie tai jau kalbėjo ir jiems sunku buvo parengti rodiklių sąrašą, tokių makroekonominių aiškių pagrindinių rodiklių sąrašą, kuriais būtų galima pasinaudoti ES užtikrinant geresnę valdyseną. Ir neoficialus Ekofino posėdis, įvykęs praeitą savaitę, buvo skirtas irgi šiai temai aptarti. Na ir kalbant apie socialinius rodiklius, mums atrodo, kad tikrai jų nėra pakanka, pakankamai tam, kad būtų galima užtikrinti socialinę pusiausvyrą ir užtikrinti svarbę pusiausvyrą, tad pusiausvyrą išlaikyti ir makroekonomikoje. Um, ehm, um, ehm, nogtos te onderstrepen, wij hebben op dit moment. Na, galbūt patikslinsiu. Šiuo metu mes turime tvarumo rodiklius, kurie yra nustatyti. Na ir klausimas yra, ar jie yra pakankami, ar jie yra e, pakankamai naudojami. Uh, ir rodiklių komitete reikėtų patikrinti, ar yra analitinis pagrindas. Savau, kumė. Už patikslinimą. Ir Belgija pirmininkausi valstybė dirbo labai daug šioje srityje, tose koreliacinėse, rengiant koordinacinės lentelės ir rodiklius. Na ir labai svarbu, kad tais tai, ar tie rodikliai bus naudingi ar ne, čia jau aišku kita diskusija, bet mums atrodo, kad tie rodikliai yra svarbus ir reikalingi. Dėkoju už um, tai, kad atvykote ir tikiuosi, kad dar pasimatysime. Ir jūs uh, minėjote, kad spalio mėnesį vyks labai svarbus renginys ir aš tikiuosi, mes irgi ten dalyvausime. Ačiū. Bien, nous en venons à... Tarname prie paskutinio šiandienos posėdžio darbo atvarkės, paskutinio darbo atvarkės punkto. Tai yra komisijos bandomojo projekto pristatymas dėl pramoninio restruktūrizavimo ir tolesnių veiksmų. Ir žodį suteikiu ponui Lebrun, kuris kalbės komisijos vardu, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė norėčiau keliais žodžiais pristatyti bandomį projektą, o po to mano kolegė jau pristatys patį projektą. Norėčiau priminti, kad um, pramoninės pramoninio rekstruizavimo klausimas yra susijęs su tuo, kad um, keičiasi ekonomika. Ir tai nėra vien tik tai susijęs su krize, nors aišku, čia yra ir, ir čia yra svarbių elementų. Tiesiog vyksta struktūriniai ekonominiai pokyčiai. Jie, yra, jie vyksta nuolatos. Taip yra dėl naujų technologijų, dėl globalizacijos, dėl demografinių pokyčių, dėl to, kad yra kovojama su klimato kaita, dėl naujų produktų ir kitų priežasčių. Pramoninis restruktūrizavimas reiškia, kad darbo jėgos srityje reikia tam tikrų pokyčių taip pat įmonėse reikalinga tam tikrų pokyčių. Ir šis reiškinys yra neišvengiamas, jis yra testinio pobūdžio, jis yra nuolatinis, apie tai jau užsiminiau, ir jis yra būtinas, norint užtikrinti Europos ekonomikos plėtrą ir evoliuciją. Ir dažniausiai tai yra naudinga ir įvairiems regionams, Tačiau labai svarbu, kad dažnai tas rektorizavimas vyksta labai tikslingai kuriame nors regione. Ir aišku, tai gali atnešti ir negatyvių padarinių regionui arba darbininkams. Tai gali turėti ir atgarsių ir regiono vidutinės trukmės plėtrai. Taigi čia yra du svarbus aktualūs klausimai. Kaip būtų galima pasirūpinti, kad tie, kuri, tie, kuriuos veikia restruktūrizavimas įmonės, darbuotojai, pats regionas, galėtų geriau prognozuoti ir valdyti pokyčius tam, kad e, socialiniai kaštai sumažėtų, kad e, būtų užtikrintas ekonomikos konkurencingumas ir priemonė, kokiomis priemonėmis būtų geriausiai pasidalinti šią praktiką tam, kad būtų galima keistis geriausia, geriausia, geriausia patirtimi ir kad būtų galima uh, užtikrinti geresnę plėtrą Europoje. Tai yra tie klausimai, kuriuos e, bandėme atsakyti per 2008 metų bandomąjį projektą, arenas projektą. Ir mano kolegė iš Tarptautinės darbo organizacijos irgi kartu su mumis parengė to projekto įvairius elementus. Taigi tokia trumpa įžanga būtų, ponė pirmininkė. Pirmininkė, suprantu, kad šis bandomasis projektas buvo vykdomas mokymų centro, iš Tartutinės darbo organizacijos mokymų centro. Mes turime jos, to centro atstovę. Taigi žodį suteiksiu Jums Tai yra du, du dabar kalbėtojai, nežinau, kaip, kuris kalbės pirmasis, ponia Roncefridi ir ponas Tonginsen. Gal Ton Milsen kalbės pirmasis. Ačiū, ponia pirmininkė. Mes esame TDO tarptautinis mokymo centras ir mes atliekame tyrimus visose 27 valstybėse narėse. Kiekvienoje valstybėje, vykdant arenas projektą, buvo parengtas pagrindinis nacionalinis dokumentas, kuriame kalbama apie pagrindinės priemonės, e, planuojant ir vykdant restruktūrizavimą. Ir tie nacionaliniai pagrindiniai dokumentai, kurie yra prieinami tiek mūsų, tiek komisijos tinklalapyje, buvo parengti 27 nepriklausomų ekspertų. Ir rezultatai buvo aptarti trijų šalių seminaruose, o po to pagrindiniai dokumentai buvo peržiūrėti ir atnaujinti, atsižvelgiant į seminarų išvadas. E, dabar po to buvo parengta sintezės ataskaita, apibendrinta ataskaita, kurioje yra pateikiamos išvados. Metodologija yra nepriklausoma, žinoma, ji turi tam tikrų apribojimų, kadangi mes neturime tiek duomenų, kiek norėtume ir metodologija skiriasi priklausomai nuo valstybės narės. Ir žinoma, seminare galėjome apžvelgti tik tai dalyvaujančių asmenų nuomonės. Seminaruose dalyvavo trijų šalių atstovai. Iš tiesų bandėme apibendrinti sudėtingą ir plačią informaciją. Ataskaitoje kalbama apie kiekvieną valstybę narę nuo 9 metų e, balandžio iki 10 metų. E, gegužės mėnesio ir ten kalbama apie mano planavimą ir vykdymą. Buvo atlikti 89 e, atvejų tyrimai ir daugiau negu 200 dalyvių dalyvavo e, įvairiose diskusijos forumuose. 34 įmonės dalyvavo atliekant tyrimus, atvejų tyrimus. Tie tyrimai vyko, žinoma, ekonomikos ir finansų krizės metu, kuri prasidėjo 2008 metais. Kaip žinia, buvo vis daugiau restruktūrizavimo atvejų, nedarbo e, lygis augo, 8 metais 7,8 procentai, praėjusiais metais jis siekia jau 10 procentų. Mes taip, e, taip pat vyriausybės kūrė antikrizinės priemonės, tačiau darbo rinkos situacijos skyrėsi valstybėse narėse, taip pat ir nedarbo lygis valstybėse narėse ir atleidimų skaičius valstybėse narėse labai stipriai skyrėsi. 22 valstybėse narėse antikriziniai paketai e, šio laikotarpiu buvo pradėti taikyti. Valstybės galima suskirstyti į tris e, skirtingas grupės. Tos, kurios skiria dėmesio darbo rinkos paslaugoms, tos, kurios skiria dėmesio darbo rinkos priemonėms ir tos, kurios e, skiria dėmesį darbo rinkai bendrai. Taip pat buvo grupė šalių vidurio ir rytų Europos šalyse, kur darbo rinkos priemonėms išlaidos nebuvo labai didelės. Taip pat buvo grupė valstybių narių, kurios skiria nemažai e, pinigų e, darbo rinkos paslaugoms. Tai buvo Italija, Suomija ir kitos šalis. Taip pat buvo valstybių, kurios skyrė paramai labai daug pinigų. Ir Vokietija čia būtų geras pavyzdys. O dabar perduosiu žodį savo kolegijai. Aš trumpai pristatysiu priemonės, kurios yra skirtos e, norint prognozuoti pramoninį restruktūrizavimą 27 valstybėse narėse. Prognozavimas nėra bendrai primtina savoka, ji gali turėti skirtingų reikšmių ir įgyvendinimo lygiai skiriasi, tačiau yra geros praktikos pavyzdžių, gerų iniciatyvų, kurios yra įgyvendinamos tam, kad nuolatos būtų stebima ekonomika ir darbo rinkos tendencijos. Taip pat e, yra priemonių, kurios skirtos remti perinamosius procesus darbo rinkos rytyje, inovacijas. Kalbant apie pirmąją priemonių grupę, norint numatyti darbo rinkos ir ekonomikos tendencijas, tai gali būti labai svarba, svarbi informacija apie makroekonominės tendencijas, darbo rinkos tendencijas. Turime ne, neblogų patirčių. Suomijos e, išvalgos darbo grupė, taip pat darbo rinkos stebėsena Estijoje, taip pat e, ekonominių reikalų stebėsena Portugalijoje, užimtumo, užimtumo ir profesinio augdymo observatoriją. Profesinių lygmenių, regionių lygmenių irgi yra stebėsenos sistemų, pavyzdžiui, Moravijos Silezijos regionas Čekijoje, bei novatoriškų darbo rinkos ir ekonomikos tendencijų stebėsena Suomijoje. Na ir kitos priemonės prognozavimo priemonės, jos irgi yra labai svarbios, e, stebint rinką ir planuojant atleidimus tam, kad būtų galima iš, iš, iš anksto parengti strategiją. Yra puikių patirčių Austrijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Slovenijoje ir Airijoje. Tačiau prognozavimas, numatymas reiškia, kad reikia paramos prieinamojo laikotarpiu tam, kad būtų užsaugomas konkurencingumas, kad būtų pritraukiamos inovacijos, investicijos ir užtikrinamos inovacijos. Kalbant apie paramą inovacijoms, labai įdomios patirties yra skatinant įgūdžius e, Niderlanduose, taip pat e, skatinant e, inovacijas technologiniai centrai Prancūzijoje. Na ir dar yra įdomių iniciatyvų, uh, siekiant stiprinti ir skatinti inovacijas smulkiose vidutinėse įmonėse Vengrijoje, Portugalijoje, Latvijoje ir Slovakijoje. E, dar vienas pavyzdys dėl to, kaip būtų galima numatyti paskatas ir pritraukti investicijas. Sarijo pavyzdys Slovakijoje būtų pats ryškiausias. Perinamo laikotarpio parama, ji gali būti susijusi su nėmis iniciatyvomis, siekiant prisitaikyti prie pokyčių konkrečiame regione, kuris patiria rimtų problemų darbo rinkoje. Taip pat yra patirčių trišalis mokymas ir plėtros fondai statybos pramonėje Niderlanduose, na, o teritorinių lygmenių yra iniciatyvų, kuriuose yra dalyvaujama siekiant prognozuoti, sustiprinti verslo plėtrą, kuriant teritorinius planus Italijoje, taip pat verslo regionų organizacija Švedijoje. Poveikis gali būti ribotas tokių iniciatyvų. Dažniausiai poveikis jaučiamas tikslinėme regione arba vietovėje. Na ir pagrindiniai veikėjai e, perinimo laikotarpio paramoje yra parama pavieniams asmenims, kuriems gal sunkiau susitvarkyti su pokyčiais, tiems, kurie uh, dirbo daug metų. Taip pat yra bandoma pasiekti visas darbo grupės. Portugalijoje yra iniciatyva dėl naujų galimybių, taip pat individuaus mokymo programos Junktinėje karalystėje. Testinis profesinis ūkdymas yra labai svarbus elementas bandant numatyti tuos pokyčius, ne tik kalbant apie atleidimus. Pavyzdžiui, Vokietijoje yra mokymosi visą gyvenimą darbuotojams iniciatyva, kuri labai svarbi. Tokios iniciatyvos gali būti įgyvendinamos ir kolektyvinių dėrybų būdu. Pavyzdžiui, Prancūzijoje yra pavyzdys toksai. Na, ko, gali, ko galime pasimokyti dėl prognozavimo ir numatymo. Mes jau sakėme, kad savoka nėra bendrai pripažįstama visoje Europoje vienodai, tačiau yra įvairių priemonių iniciatyvų, kurios yra įgyvendinamos. Duomenų rinkimas, testiniai tolesni veiksmai turi būti galbūt geriau koordinuojami. Yra dar nemažai sunkumų gyvendinimo etape, ypatingai smulkiose vidutinėse įmonėse. Valstybės vaidmuo yra esminis faktorius skatinant prognozavimo priemonės. Na, o įmonių lygmenių ta priemonė gali būti labai efektyvi, pavyzdžiui, dėl socialinio dialogo ir kolektyvinių dėrybų. Tačiau dėja nėra sisteminio tokių priemonių vertinimo kol kas. Labai trumpai dabar pakalbėsiu apie restruktūrizavimą priemonių restruktūrizavimą. Yra įvairių priemonių siekiant išvengti atleidimų, taip pat sušvelninti negatyvius padarinius, e, e, remiant žmonės perinamojo laikotarpiu, kol jie ieškosi darbo, dauguma tų priemonių yra gyvendinama masiniu mastu, masiškai krizės metu. Na ir dėl pirmosios priemonių grupės. Daugelie teisynų tai matyti yra paskutinė priemonė, taikytina priemonė, na ir kitos priemonės yra atlyginimų mažinimas subsidijos, trumpalaikis darbas, dalinis e, darbas ir laikini atleidimai. Atlyginimų mažinimas matomas įvairiose valstybėse narėse yra deramas dėl mažesnių atlyginimų, mažinamios priemokos arba uh, mažinamas skaičius darbuotojų. Na ir sudėtinga yra susitarti su, dar, su darbininkais, darbininkų atstovais dėl to, kurios subsidijos, kurias subsidijas būtų galima panaikinti ir yra nemažas en, tinkamumo kriterijų sąrašas ir kartais subsidijos gali būti išmokomos neveiksmingai dirbančioms įmonėms, kurios neturi jokių ateities perspektyvų kelios įmonės įgyvendinamo e, lankstaus darbo programas, kai paklausa buvo didžiulė. Ir tokie planai dažniausiai įgyvendinami gamybos sektorija Austrijoje, pavyzdžiui, Prancūzijoje, Niderlanduose, Belgijoje, Vokietijoje, Italijoje ir Luksemburgė. Kai kuriuose valstybėse tokie planai yra susiję ir su valstybių subsidijomis, e, kompens, mokant kompensacijas darbuotojams. Na, čia silpnoji pusė yra ta, kad yra sudėtinga numatyti ekonominį atsigavimą ir numatyti atleidimą. Dabar trumpalaikis darbas arba dalinis darbas. Tokiu būdu darbininkai gali laikinai sutrumpinti darbo laiką, gauti valstybės subsidijas Ir čia skirtumas yra tas, kad dalinis darbas, dalinio darbo priemonė reiškia, kad drastiškai sumažinamas darbo laikas ir taip pat daugelie valstybių tokiu būdu galima greitai prisitaikyti prie didėjančio našumo. Ir tai yra priemonė galimybė atidėti galimus atleidimus dar vienas būdas, kaip būtų galima išvengti atleidimų, atleidinėti laikinai. Tuomet darb, darbdavys laikinai atleidžia darbuotojus, bet darbo vieta išsaugoma. Sąlygos skiriasi priklausomai nuo valstybių, dažniausiai tai yra tikslinė darbuotojų grupė, kai kuriuose ūkio sektoriuose yra iniciatyvų Belgijoje, Italijoje, tam, kad būtų galima gyvenant tokią priemonę. Kai nėra alternatyvos atleidimui, tuomet yra įmanoma taikyti tokias priemonės iš, iš, iš, išleisti į pensiją arba numatyti alternatyvų darbą. Ankstyvas iš, išleidimas į pensiją yra gan dažna priemonė daugelie valstybių narių, daugeliu, kai kuriais atvejais, pažiūrėjau, Ispanijoje tai laikoma tam tikrų privalumų, nes atsiveria darbo galimybės bedarbiams. Tačiau tai yra kontroversiškas klausimas, kalbant apie pensijų planų tvarumą. Kai kuriuose valstybėse kolektyvinių atleidimų reglamentas reikalauja, kad turi būti mokamos išmokos išėjimo iš darbo išmokos, atleidimo išmokos, tačiau nėra teisinės prievalės tokios visose valstybėse, narėse Danijoje, Švedijoje pavyzdžiui. Ir dažnai tai yra vertinama kaip papildoma našta darbdaviams krizės metu. Dar viena paskutinė priemonė yra konsultavimas dėl darbo vietos. Tai yra galimybė šiek tiek padėti perinamo laikotarpio metu Vokietijoje, Švedijoje, Prancūzijoje yra daug įmonių teikiančių tokias paslaugas, tokiose valstybėse kaip Prancūzija, Belgija. Socialiniuose planuose irgi numatyta galimybė sumažinti atleidimų neigiamus padarinius, sušvelninti neigiamus padarinius parama perinamuoju laikotarpiu ir um, galimybė reintegruotis. Čia yra vairios programos, iniciatyvos, norint atnaujinti įgūdžius, kompetenciją. Dėl finansavimo sąlygų čia skiriasi viskas priklausomai nuo valstybių. Turime pavyzdžių, kai darbuotojų patirtis yra siejamas tam tikrais sertifikatais. Pavyzdžiui, Estijoje taip yra Niderlanduose yra irgi mokymas darbo vietoje ir kitokios programos, kvalifikuoto mokymo programos kitose valstybėse ir panašiai. Na ir kogi pasimokėme. Yra nemažai priemonių, tačiau konkrečios konkrečiai priemonės rinka, renkamosis, ren, konkrečiai pačios valstybės jau pasirenka, kokias nori taikyti priemonės ir tos priemonės skiriasi. Kartais e, vyriausybė perdėm daug reglamentuoja darbo rinką. Na ir kartais priemonės galima pasirinkti dėl tik tai siaurai, nes yra tradicijos susiformavusios. Ir priemonės ne visuomet paremia, yra veiksmingos visų restruktūrizavimo atvejų atžvilgių. Ir nedaug valstybių narių skiria pakankamai dėmesio perinamajam laikotarpiu, perino laikotarpio paramai. Dėl trumpalaikio dalinio darbo laikinų priemonių, kurios buvo pratestos dėl krizės ir dėl to labai sudėtinga buvo įvertinti tų priemonių poveikį norėčiau baigti. Mes taip pat stebėjome tam tikras tendencijas ir dinamiką. Socialinis dialogas yra labai efektyvi priemonė, numatant ir vykdant restruktūrizavimus. Žinoma, su sąlyga, kad bus laikomasi tradicijų ir pasitikėjimo, taip pat, kad tą vykdys institucinės, tam tikros institucijos. E, Taip pat išiškėjo tam tikri dalykai e, krizės metais. Taip pat e, yra įrodymų, kad taikomos novatoriškos priemonės viešojo darvinimo srityje, bandant nuspėti tam tikrus pokyčius ir bandant reaguoti į juos kaip galima greičiau. Decentralizuotas ligmuo e, taip pat stengiasi sušvelninti restruktūrizavimo poveikį ir ekonomikos restruktūrizavimo pos, poveikiam. Kokiosgi iškilo dilemos ir klausimai po to tyrimo, darbuotojų tinkamas gauti paramą, taip pat laikinai dirbančių ir įprasnių darbuotojų tinkamumas gauti viešasias užimtumo paslaugas, tarkime, laikiną darbą, galimybę gauti pensiją, socialinės išmokas ir taip toliau. Restruktūrizavimo praktika mažose ir vidutinio dydžio įmonėse yra kur kas ribotesnio pobūdžio negu kad didesnėse įmonėse. Ir čia labiau yra mokamos kompensacijos pažeidžiamos darbuotojų grupės - jauni arba pagyvenę žmonės, neįgalus asmenės - paprastai pralaimi ir nukenčia restruktūrizavimo proceso metu. Nacionaliniuose seminaruose buvo daug kalbama apie įmonių ir viešąją atsakomybę, padedant darbuotojams prieinamuoju laikotarpiu. Buvo kalbama, kas yra už tai atsakingas ir kas turėtų mokėti išmokas. Iš tiesų labai daug seminaruose buvo kalbama apie profesinio mokymo ir mokymo įmonėse galimybės, apie darbuotojų įgūdžių atnaujinimą ir tokių veiksmų poveikį užimtumo situacijai. Galiausiai noriu pasakyti, kad visą šią informaciją galite rasti Arenas puslapyje, taip pat generalinio direktorato puslapyje ir TDO tarptautinio mokymo centro puslapyje. Ačiū. Kristių, ponas Kristensenas. Tak, fru øh, formand, og tak for øh, redegørelsen. Der er ingen tvivl. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju už pristatymą. Nėra jokių abejonių, kad ši sritis yra labai svarbi, skatinant augimą ir užimtumą. Įmonės turi gebėti e, persitvarkyti ir žvelgti į ateitį. Tai iš tiesų yra nebloga galimybė. E, dauguma Europos įmonių yra nedidelės įmonės ir jos, jas galima lengviau restruktūrizuoti ir reformuoti gamybą, pristaikant prie naujų iššūkių. Aš rengiau uh, ataskaitą dėl Flexicurity 2007 metais. Ir tada buvo nuspręsta, kad Flexicurity dabar bus taikoma visose valstybėse narėse na, skirtingais pavydalais kad ši priemonė bus taikoma valstybių narių e, darbo rinkoje. Kai kurios valstybės e, taiko kolektyvinės darbo sutartis. Mano valstybė, Danija ir kitos valstybės narės e, taiko teisinį reglamentavimą darbo, darbuotojų apsaugai. Flexicurity reiškia lankstumas ir socialinė apsauga. Ir šioje ataskaitoje man kai ko trūksta, kodėl nekalbama apie tai, kad tinkamai investuojama į Europos darbo rinkos politiką. Danijoje 6 procentus BVP mes skiriame aktyviai darbo rinkos politikai finansuoti. Ir taip mes siekiame daugiau lankstumo darbo rinkoje Ir jei Danijoje asmuo netenka darbo vietos, e, jiems mokama pašalpa, jiems suteikiamos galimybės persikvalifikuoti ir kiekvienas bedarbis yra konsultuojamas asmeniškai, jam parengiama e, pritaikyta programa. Ir jei tokia praktika būtų taikoma visose valstybėse narėse, E, sumažintume priešiškumą. Na, negalima reikalauti vien lankstumo, jei neužtikrinamas saug, socialinės saugumas. E, jei ne, nebus užtikrinamas socialinis saugumas, na, nepavyks išvengti pasipriešinimo, kuris šiandieną yra kiekvienas gali netekti darbo vietos. Na ir žinoma, visi aspektai, kuriuos jūs atkreipiate dėmesį, tai trumpalaikis darbas, dalinis darbas, e, tai kad dalyjamasi darbo vieta, atsisakoma darbo užmokesčio, visa tai yra gerai, bet čia nepakankamai atsižvelgiama į darbuotojo interesus, tai yra nenumatoma priemonių, kuriomis būt, galėtų pasinaudoti darbuotojas. Reikia daugiau investicijų į darbuotoją, kad jam būtų suteikiama daugiau lankstumo. Taigi tiek, ačiū. Euh. Dėkoju, mes visuomet pasisakome už šiaurės šalių sistemą. Uh, Aš norėčiau irgi užduoti klausimą. Pirmiausia, gal pakomentuosiu tai, ką pasakė ponas Kristiansenas. Man tikrai labai patinka šiaurės valstybių sistema. Aš tikiuosi, kad jeigu Europoje toks modelis būtų pritaikytas, būtų puikių rezultatų flexicurity modelis. Tačiau kažin ar būtų lengva tą modelį perkelti taip jau paprastai, kalbant ir apie socialinį dialogą ar sanglaudą. Aišku, reiks dar matyti nemažai laiko palaukti. Tačiau tai, ką jūs sakėte, kiek suprantu, jūsų tyrimas rodo, kad egzistuoja skirtumų dėl to, kaip būtų galima vertinti restruktūrizavimą priklausomai nuo sanglaudos lygio, nuo socialinės pusiausvėros užtikrinimu. Na ir dar viena pastaba. Akivaizdu, kad mums Europos parlamente dažnai tenka prisimti atsakomybę dėl to, kaip yra reaguojama į globalizaciją ir um, kaip yra skiriami, skiriamos lėšos um, padariniam švelninti. Na ir šioje srityje tikrai turime gan ribotų, gan uh, griežtų teisės aktų, kurie kontroliuoja stambes įmonės, um, daugia nacionalinės įmonės. Ar jūs įgyvendindami tą bandamąjį projektą, tuos tyrimus, ar jūs padarėte kokiu tai išvadų dėl iniciatyvų, kurių tektų, kurių reiktų imtis bendrijos lygmenių? Na ir pirmasis dalykas, kurį jūs mums pasiūlėte, yra geros elgsenos kodeksas. Puiku, bet ar šalia jo dar būtų kokių tai pasiūlymų, kuriuos būtų galima pateikti komisijai tam, kad jie imtųsi teisėkros iniciatyvų. Galbūt būtų galima mobilizuoti ir socialinius partnerius ir patvirtinti tą Elksenos kodeksą. Na tai bendriau, tiksliau, kokie būtų šio bandomojo projekto rezultatai. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, galbūt sureaguosiu jūsų pastarį klausimą. Norėčiau pristatyti keletą išvadų, kurias padarėme atlikę šį tyrimą, bandydami išanalizuoti 27 valstybių praktiką. Žinoma, mes pamatėme, ko puikiausiai, kad yra įvairių novatoriškų praktikų. Ir dėl to mes susikūrėme gan aišku paveikslą, kaip viskas vyksta 27 valstybėse narėse, nes yra 27 štai tokio dydžio ataskaitos skirtos kiekvienai valstybei nariai. Na, žinoma, kaip sakė ir mano kolegos, nėra kokio tai bendro vienodo sprendimo ir skirtumų tikrai yra. Tačiau tai, ką parodė mūsų, mūsų analizė, parodė, kad laikui bėgant tam tikra konvergencija, bendras bendrijos požiūris, tendencija tokį požiūrį gyvendinti panašu, kad e, bus įmanoma. Tai gal ir galėtumėme pavadinti flex security. Tačiau, aišku, reiks dar matyt palaukti netrumpai taip pat. Yra grinai reaktyvinio, reakcinio pobūdžio um, metodai ir požiūriai kai nėra pakankamai pasirengiama. Aišku, yra tam tikrų ir teisės aktų bendrų, tačiau tie padariniai tikrai yra gan skausmingi regionui ir darbininkams. Na ir aš manau, kad dar vienas svarbus elementas, kurį jau palėtėme, yra tai, kad labai svarbu išsaugoti pasitikėjimą piliečių tarpe, darbuotojų tarpe, tarpe regione, tam, kad e, jie galėtų prisidėti prie tų pokyčių, pokyčių, kurie yra nuolatiniai. Ir reikia vengti imtis protekcionistinės praktikos, e, kur yra gan dažna nacionalinių lygmenių. Ir taip pat reikalingas kur kas labiau strateginis požiūris, galbūt europinis požiūris. Ir reikia mąstyti apie tam tikrus e, kažkokius tai reikalavimus, taisyklės, elksenos kodeksą ar, ar panašiai, kuris leistų taikyti, propaguoti geriausią praktiką ir ją, aišku, sėkmingai įgyvendinti. Na ir tos idėjos yra surašytos trijuose svarbiuose komisijos dokumentuose dėl uh, E, pramonės politikos vieningos rinkos akto ir darbo tvarkė įgūdžiams ir darbams skatinti. Tai yra trys komisijos dokumentai, kuriuose teigiama, kad bus pradėtos e, viešos konsultacijos su socialiniais partneriais dar šiais metais dėl ES e, pagrindų restruktūrizavimo srityje. Ir aš galiu atvirai Jums pasakyti, kad tai yra ta dosie, kurią įgyvendinti bus nelengva, nes akivaizdu, kad tai yra susiję ir su žimtumu, ir su darbo rinka. Na ir perinamo, perinamo laikotarpio klausimas yra iš tiesų labai aktualus šalia ir atlyginimo, ir darbo sąlygų, geresnio darbuotojų, darbininkų gyvenimo sąlygų numatymo. Tai yra esminiai, baziniai dalykai. Na ir mes bandėme surasti tą pusiausvyrą tarp to, ką reikia padaryti, kad reikia palengvinti įmonių prisitaikymą prie šių procesų ir taip pat padėti darbininkams tame perinamajame laikotarpyje ir kaip tuos du elementus būtų galima suderinti. Aišku, tokios diskusijos tikrai nėra lengvos ir mano komisaras e, tuo yra įsitikinęs. E, tačiau yra nemažai elementų, kurie leistų iš tiesų toms diskusijoms e, įvykti sklandžiau ir būtent Europos parlamento užsakymų buvo vykdytas mūsų projektas ir audito rūmai įvertino, kad viskas vyko sklandžiai. Taigi mes dėkojame parlamentui už skirtas lėšas ir taip pat norėčiau padėkoti Tartutiniai darbo organizacijai ir mokymo centrui už jų darbą. Ačiū. Merci beaucoup, mažu. Dėkoju. Aš norėčiau pasakyti, kad nors mūsų nėra labai daug šiandieną, vis tiek labai daug reikšmės ir svarbos skiriu šioms diskusijoms ir keitimusi nuomonėmis, nes tas bandomasis projektas Europos parlamentui yra labai svarbus, tai yra būdas mm, atsiriboti nuo to e, įprastinio darbo ir ieškoti kūrybingesnių metodų, darbo būdų. Na ir galbūt ne visuomet tie lūkesčiai ir gebėjimai yra suderinami. Taigi tai tikrai nėra lengvas darbas. Na ir tos rekomendacijos, kurios buvo pateiktos įgyvendinus šį projektą, mums yra labai naudingos. Aš savo ruoštų irgi norėčiau padėkoti mokymo centrui už puikiai atliktą darbą, aukštos kokybės darbą, Na ir kai kolegų posėdėje bus daugiau, mes to bandomojo projekto rezultatus pristatysime ir reguliariai tą darysime, nes mums iniciatoriams e, tai yra labai svarbus, šis projektas yra labai svarbus. Na ir rektur, pramonės, pramonė restruktūrizavimo sritis dėja vis dar yra susijusi daugiausia su ateitimi. Taigi, norėčiau padėkoti visiems trims prelegentams, kurie pasisakė šiandieną, dalyvavo mūsų diskusijose ir baigiame komiteto rytinį posėdį. Susitiksime po pietų. 3 valandą po pietų. Ačiū.